Bien, <clears throat> chers collègues, bonjour. Labadiena, kolegos. Šiandien mūsų posėdyje daugiausia kalbėsime apie kosmosą. Tai yra mūsų šiandienos diskusijų pagrindinė tema. pirmąją posėdžio valandą skirsime ES erdvės ir kosmoso politikos svarstymui, tai yra kalbėsime apie saugumo ir gynybos aspektus, nes Lisabonos sutartyje pirmą kartą aiškiai yra minima Europos kosmoso politika. Ji yra minima vienam, viename iš sutarties straipsnių. Ir e, taip pat yra atitinkamų atitinkama politika yra rengiama ir rengiama konkreti ES autonominė strategija šioje, šiuo klausimu. Ir e, mūsų šiandienos posėdys vyksta Europos parlamente. Ir šiandien taip pat parlamente vyksta kitas renginys skirtas e, Europos erdvės politikai, kurią šį renginį e, organizuoja viena iš e, darbo grupių. Ji ta, ta, ta konferencija yra globojama Europos parlamento pirmininko Jeržybuziko ir šiaip svarbiausia ten svarstami klausimai bus saugumo ir gynybos aspektai. Ir šiandien ryte esame pasikvietę keletą kalbėtojų aptarti šį klausimą. Pone uh, e, Gains Uber, taip pat ponė Naja iš Europos erdvės agentūros kuri yra taip pat atsakinga už santykius Europos Sąjungą, ir taip pat ponas Parys iš Europos gynybos agentūros. Jis yra atsakingas setcom, už SATCOM ir Space Situational Awareness. Ir kiekvienas iš jūsų turti po 15 minučių pasisakymams, paskui bus diskusijos su kolegomis. Galbūt ponia Kains Uber iš komisijos norėtų pradėti pasisakymų raundą. Ačiū, ponia Donžun. Labas rytas, ponios ir ponai. Kaip ir pirmininkas minėjo, aš esu Kains Uba, atsa esu atsakinga už mm, erdvės politikos koordinavimą Europos komisijoje. Norėčiau trumpai pristatyti, papristaty, pa, pateikti šios politikos apžvalgą, nesigilindama į smulkmenas, nes jau e, esame kalbėję apie tai, kas yra ES kosmoso erdvės politika. Norėčiau veikiau pakalbėti, kas pasikeitė ir uh, kai pasikeitė mūsų požiūris prieimus Lisabonos sutartį, ypač 189 straipsnį, kur numatyta kompetencija erdvės politikos rytie, kokiu kitų žingsnių tikimės. Ir toliau rengiuosi konkrečiau pristatyti saugumo ir gynybos aspektus, atsižvelgiant į šį, į šį naują pagrindą ir į šį. Šį naują straipsnį. <clears throat> Pagal Lisabonos sutartį erdvės politika tampa atskira savarankiška politikos rytimi ir jai numatytos bendros kompetencijos, tai reiškia, kad ES Europos Sąjungai sutarta kompetencija negali sukliudyti valstybėms narims įgyveninti savo kompetencijų šioje, šios politikos srityje. Taip pat Europos, e, Lisabono sutartis numato ES politinę tapatybę ir atitinkamame straipsnėje nu, numatyta, numatytas šios politikos susietumas su, kito, su politika kitose sritise ir tai, ji taip pat susieta su politikos įgyvendinimu tose sritise, kurios yra susijęs su tuo naujoju politiniu identitetu. Sutartyje taip pat numatyta kaip, kokiais būdais ES galėtų gyveninti šias naujas kompetencijas erdvės politikoje. Tai yra, gali parengti erdvės politikos planus. Sutartyje taip pat kalbama apie galimybę įgyvendinti bendras iniciatyvas, taip pat kalbama apie būtinybę koordinuoti pastangas, tyriant ir žvalgant erdvę. Taip pat numatyta kompetencija ES saugumo ir gynybos srityje, tai yra 189 straipsnio antras taškas, kad turi punktas. Taigi tą straipsnį galima aiškinti štai kaip, kad politika erdvės srityje gali pasitarnauti siekiams saugumo ir gynybos politikoje. Uh, nors aš nesu teisininkė, bet pateikiau Jums paaiškinimą, kokį parengėme draugę su mūsų teisės tarnyba. Ir dabar grįžtų prie ES sutarties. ES sutartį yra numatyta, kad ES gali parengti priemonės, kurių pagalba įgyvendins jai sutiktas kompetencijas. Ir tai apima ir Europos erdvės ir kosmoso programą. Ir galiausiai sutartyje numatyti gerai, matyti išplėtoti santykiai su Europos erdvės agentūra ir dabar sutartimi tie santykiai formalizuojami. Tai yra numatyta, kad ES privalo plėtoti santykius su Europos erdvės agentūra <clears throat> kosmoso ir erdvės rytyje. Kaip jau sakiau, mes pradedame ne nuo nulio, nes Europos erdvės ir kosmoso agentūra yra labai vertinga uh, institucija, ji egzistuoja jau daug metų, turi, jai sutiktos svarbios kompetencijos mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. Ji rengia programas, taip pat e, plėtoja praktinius projektus, kurie gali pasitarnauti ES politikos kontekste, taip pat valstybėms narėms. Ir su šia agentūra nuo 2004 metų Esame sudarę sutartį, kuri jau buvo pra, pratesta vieną kartą ir dabar, dabartinė galioja iki 2012 metų. Kaip jau sakiau, <clears throat> ši agentūra ES kontekste yra tikrai labai vertinga institucija ir mes manome, kad mūsų užduotis remiantis e, mūsų sukaupta patirtimi ir remiantis pagrindų sutartimi, e, mes bandome ieškoti būdų, kaip sustiprinti šią kompetenciją, čia naują kompetenciją. Tačiau mūsų atspirties taškas, manau, būtų užtikrinti, kad abi pusės būtų sustiprintos, pasižiūrėti, išsiaiškinti, ką ši agentūra gali mums pasiūlyti ir ką ji yra nuveikusi per 40 metų, derindama visas uh, derindama visas iniciatyvas ir siekdama sukur, užtikrinti pridėtinę vertę Europos lygmenių. Taigi pirmieji žingsniai po valdysenos lygmenių jau žengti. Kalbu apie erdvę ir kosmosą Europoje. Yra Europos vadovų taryba nusprendė paskirti <clears throat> ministrų tarybos konfiguracija, tokia ministrų taryba, kuri užsijims kosmoso erdvės klausimais, buvo įkurta darbo grupė ES erdvės klausimams. Tiksliau, ši darbo grupė dabar yra kuriama ir per kitas kažkada artimiausių metų pirmą kartą posėdžiaus, o komisija šiuo metu nagrinėja ES strategiją, kur link eiti E, kosmoso srityje ateityje. Kaip jau sakiau, mes ne, jau yra nemažai nuveikta šioje srityje, yra ministrų tarybos rezoliucijų, taip pat parlamento rezoliucijų apie tai, kokie yra mūsų prioritetai kosmoso erdvėje. Taip pat yra vykdomi du dideli Europos infrastruktūros projektai Reikia užtikrinti jų gyve, gyvavimą ir ateityje. Tai yra Galilėjo ir, ir GMS. Mm. Ir mes suvokiame, kad mums būtina pradėti svarstyti savo svarbiausios esmės kosmoso infrastruktūros projektus ir manome, kad bendras saugumo ir kosmoso klausimas yra trečiasis prioritetas, mūsų prioritetas, kuris turėtų tapti ypač aktualus ateityje. Aš tuo, aš vėliau kalbėsiu apie tai, kokiu žingsniu mes rengėmės imti, imtis, žengti. Taip pat noriu pasakyti, kad pastaraisiais metais kosmoso tyrimų sritis Taip pat yra mm, nu, kaip viena iš ES ateities e, veiksmų prioritetinės rytimi. Taip pat rengiamas pasinaudoti Europos kosmoso agentūros sukauptą patirtimi technologinių pasiekimų srityje, siekiant įtvirtinti politinės kompetencijas ir bandant išsiaiškinti, koks mūsų vaidmuo turėtų būti šiame kontekste. Taigi dabar vyksta apmąstymų procesas su valstybėmis narėmis, jis, jau, jis trunka jau maždaug metus. Ir kai kurios išvados buvo paskelbtos tarptautinėje konferencijoje, kuri vyko praėjusią savaitę su draugės su tarptautiniais partneriais ir buvo padaryta išvada, kad bent jau svarsant pirmuosius žingsnius, reikia sukurti tarptautinę platformą arba formą, kur ES svarstytų savo strategiją draugės su tarptautiniais partneriais ir renktų kosmoso tyrimų strategiją. norėčiau grįžti prie to, ką jau minėjau, tai yra kur link eiti ateityje saugumo ir, erdv, ir kosmoso srityje. Kaip užtikrinti, kad ES taptų svarbesnė veikėja kosmose? ES jau yra Egnos, Egnos žvaigždyno uh, savininkė. Taip pat plėtojamas toliau vykdamas Galilėjo projektas. GMES programa yra dar vienas svarbus projektas. Mes darome viską, kad tas projektas būtų, na, įsibėgėtų. Sentinel projektas yra apima penkių satelitų grupę ir svarbiausi darbai bus pradėti artimiausiais metais. Dabar svarstama, kas turėtų būti atsakingas už tą Sentinel projektą. Ar tai turėtų būti ES? Jeigu taip, tai netrukus tapsime palidovų grupės valdytojais. Ir ES atsižvelgdama į ES valstybių narių ministrų prašymą prisima reikalingą atsakomybę ir diegia reikalingas priemonės tos infrastruktūros apsaugai. Viena konkrečių veiklos krypčių yra kurti ES pajėgumus, kurie mums leistų kontroliuoti, stebėti mūsų pastangas kosmoso srityje, pasitelkiant visas reikalingas priemonės ir išteklius. Kai kurie pajėgumai jau egzistuoja Europos, Sąjungo, Europos valstybių narių lygmenių. Taip pat reiktų užtikrinti, kad tos paslaugos ir tokios galimybės būtų prieinamos ir Europos lygmenių, kad būtų sukurtos E, kad būtų, kad būtų sukurti Europos lygmens pajėgumai. Taigi, reikia sukurti europinę sistemą. E, yra vykdoma tam tikra veikla, ponas Paris galbūt apie tai kalbės vėliau. Taigi, mums reikia apibriežti e, civilinius poreik, šios sistemos poreikius, taip pat karinę <clears throat> šios sistemos dalį ir kadangi kosmosas tradiciškai panaudojamas dviejopiams tikslams, reiktų išsiaiškinti, kaip būtų galima užtikrinti ne tik civilinių poreikių tenkinimą, bet taip pat įtraukti ir karinę pusę per. Tai darant per pačias valstybės narės, taip pat pasitelkiant Europos gynybos agentūrą. Kitas svarbi mūsų veiklos sritis - saugumas kosmose, kosmoso saugumas. Ir kaip jau sakiau, svarstome, kaip panaudoti jau išplėtotas technologijas, pavyzdžiui, GMES, taip pat Galileo projektą, kad tos GMES sistemos galėtų pasitarnauti ir mūsų saugumo politikos tikslams. O GMES Tai yra procesas, kurio eigoje bandome apibriežti, kur kaip tas, tas projektas galėtų būti panaudotas. Ir ta GMS e yra ne tik aplinkos saugos stebėsenos sistema, tai yra ir saugumo, saugumui skirta, skirtas projektas. Ir būtent saugumo komponentas šiame projekte rate yra aktyviai plėtojamas. Ir dabar mes bandome išsiaiškinti, kokie projektai, praktiniai projektai galėtų būti pasitelkti ir kaip GMES galėtų būti panaudota sienų stebėsenos srityje Ir bendradarbiaujame su kitomis komisijos tarnybomis, ES valstybėmis narėmis, bandydami apibriežti GMES politikos tikslus. Netrukus pasirodys Eurosur ataskaita. Šiuo metu taip pat stengiamės apibriežti reikalavimus, kad išsiaiškintumėm, ką GMES galėtų kaip galėtų e, sistema prisidėti prie mūsų išorės veiksmų politikos ir taip pat e, jūrų politikos srityje. Dar vienas dalykas, dar vienas projektas, kuris yra vykdomas, apie kurį komisija yra kalbėjusi. Tai yra Galileo ir komisija niekad neslėpia, kad Galileo galėtų būti panduota kariniams tikslams, ne tik civiliniai kontroliai. Ir šiuo metu uh, yra svarstoma, <clears throat> kaip Galilėjo, mm, viena iš Galilėjo dalių komponentų galėtų pasitarnauti tiems tikslams. Mes suvokiam, aš kad tai yra tik pradžia, kad daugiau reikia nuveikti šioje srityje. Mes taip pat suprantame, kad Lisabonos sutartis bent jau iš, na, tam pasitarnauja. E, ramščių sistemos buvo atsisakyti, <clears throat> bet bent jau ES lygmenių dabar yra inicijuotas dialogas su visais susijusių šalių atstovais, susijusių organizacijų atstovais, bandant išsiaiškinti, ką galėtumėme padaryti, kad užtikrintumėme sinergiją tarp civilinės aspektų ir taip pat karinių, karinės ryties. Šis dialogas plėtojamas tarp ES suinteresuotų, atstovų, suinteresuotų šalių atstovų ir bandoma mm, išsiaiškinti, kokioje, kokiose sritise galima būtų inicijuoti bendrus projektus. Tačiau mes suprantame, kad kalbant apie erdvę, apie veiklą susijusią su saugumu, tai daugybė galimybių, nemaža dalis iniciatyvos suteikta valstybėms narėms. Kalbu, pavyzdžiui, apie karinę, karinių klausimų kontroliavimą. Ir jeigu norime užtikrinti tikrą sinergiją tarp civilinių ir karinių, civilinės ir karinės pusės, tai Čia svarbiausias dalykas būtų pasitikėjimo užtikrinimas, dialogas ir bendradarbiavimas, kad tų dviejų, kad tos dvi pusės dirbtų drauge ir kad vyktų, pavyzdžiui, pasikeitimas duomenimis. Ka, vėlgi, kadangi vyksta apmąstymų procesas, mes svarstame, kaip uh, viską organizuoti ateityje ir kaip inicijuoti dialogą su valstybėmis narėmis šiais klausimais, kurie veik, kas turi dalyvauti, kurios organizacijos. Kaip jau sakiau, vertinant juridinį pagrindą sutarties nuostatos kai ką keičia, bet bent jau teoriniu pagrindu, te, teorinėme kontekste viskas turėtų būti lengviau. Tačiau, kaip jau sakiau, svarbiausia išsiaiškinti, kaip užtikrinti abiejų tų susijusių pusių pasitikėjimą ir kaip geriau organizuoti bendradarbiavimą. Kaip jau sakiau, kalbant apie kit, kit, kitas iniciatyvas, Komisija šiuo metu draugė su e, įvairių organizacijų atstovais, valstybėmis narėmis, mūsų, mūsų partneriais Europoje svarsto, bando išsiaiškinti, kaip turėtų atrodyti Europos erdvės ir kosmoso strategija ateityje. Rengiamasi kitam daugiamečiam, kit, kitai daugiametiai programai, svar, jos finansavimo aspektai svarstami ir draugė su kitomis institucijomis, su valstybėmis narėmis, su kitų suinteresuotų grupių atstovais svarstome konkrečius pasiūlymus dėl programų, kurios turėtų būti finansuotos pagal kitą finansavimo programą, bandome išsiaiškinti, kaip per kitus septynis ar dešimtį metų mes galėtumėme, kokiamis priemonėmis galėtumėme pasinaudoti ir ką galėtumėme pasitelkti. Ir numatyta keletas programų, pasiūlymų dėl programų, kurie turėtų pasirodyti kitais metais. Visą tai, aišku, atitinka bendrą, bendrus planus ir diskusijas dėl bendro ES biudžeto. Tuo norėčiau ir baigti. Ir taip pat suteik, dar palikti kolegoms kai kuriuos klausimus pristatymą ir aptarimą, paskui man atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Euh, Madame Naja de l'Agence spatiale européenne, je pense qu'une. Euh... Ponia Naja, iš euh, kos, Europos kosmoso agentūros tikrai m, mm, pateikė aiškę, labai suprantamą ataskaitą, santrauką apie tai, ką Europos kosmoso erdvės agentūra daro. Labai ačiū Jums už tai. C'est bon Merci, Monsieur le Président. Euh, oui, donc je vais l'avoir. Ačiū pirmininkė. Malonu kalbėti po Silviją, kadangi mm, jau daug kas yra pasakyta ir aš galiu dabar tik akcentuoti kas kosmoso erdvėje yra daroma, kas dar nepristatyta. Uh, Silvija jau papasakojo, iš tikrųjų labai svarbios, kokios yra mm, priemonės ES mm, politikos rytyje, ypač susijusios su e, gynybos saugumo politika, bet taip pat ir su aplinkos apsauga, užimtumu, augimu, informacija visuomenė ir taip toliau. Pirmininkė, jūs paprašėte, kad dabar konkrečiau pakalbėčiau apie ESA veiklą. E, ESA tai yra kosmoso erdvės agentūra tarp vyriausybinė, kuri įsteigta 75 metais valstybių narių, dabar jie dirba 18 valstybių narių kartu. Bendrai paėmus tai yra tai, kas buvo iki mm, paskutinės plėtros, tik dar Šveicarija, Norvegija, turime Rumuniją ir kuri greitai įstos, Čekija jau yra prisijungusi. Ir iš tų naujų valstybių narių, taigi jau yra irgi judėjimo prisijungimo prie mūsų, mes tikimės, kad ir kitos prisijungs valstybės narės ateityje ir kad, mes tikimės, kad esoje dirbs visos valstybės narės. Dabar jau turime susitarimų ir taip darbui, turime apie 2000 darbuotojų, mūsų padaliniai išdėsti po visą Europą, mūsų Mūsų metinis biudžetas yra 3,6 milijardai eurų. Manau, kad labai svarbu yra paaiškinti, jog Europos kosmoso agentūra apima visą kosminę erdvę, visą veiklą. Pavyzdžiui, tai, kas, ką mes puikiai žinome, tai yra NASOS veikla, taip pat um, mokslo visa veikla susijusi su gyvenama erdvė, bet taip pat ir e, tai, kas yra automatiniai įvairius e, instrumentai, e, tai yra ir e, įvairios paleidimo į kosmosą pajėgos ir taip toliau. Šiuo metu mes dirbame tikrai sėkmingai per gerus 30 metų mes esame paleidę daug palidovų, uh, Mm, šiuo metu apie 10 mokslinių palidovų skrie aplink Žemę, e, tai yra ir aplinkos apsaug, e, stebėjimo palidovai, pora um, Galilėjo pilotinių palidovų ir taip toliau. Mūsų veiklos e, sritis tikrai labai plati, apima vis įvairias kosminės veiklos sritis. Labai trumpai noriu pasakyti, mes esame tarp vyriausybinė agentūra, tai reiškia, kad sprendimai mūsų agentūroje yra priimami val, mūsų valstybių narių atstovų susi, susirinkusių į tarybos posėdį. Mes turime į privalomą programą, tai yra apie 15 procentų mūsų veiklos, taip pat yra mokslinis technologinis darbas ir toliau yra laisvai pasirinkamos programos, tai yra įvairios taikomosios programos, yra um, paridovų paleidimo pajėgumai, žemės stebėjimo, telekomunikacijų, navigacijos veikla. Uh, šias programas valstybės narės gali pasirinkti, jose dalyvauti ar ne, ir jeigu dalyvauti, tai kokiu mastu. E, iš tikrųjų, mūsų agentūra yra pakankamai lanksti ir čia valstybės gali rinktis dalyvauti ar nedalyvauti vienoje ar kitoje programoje atitinkamai pagal savo interesus. Europos kosmoso agentūros veiklos didelė dalis yra pramoninė veikla, aišku, komercinė veikla, bet taip pat, aišku, eina kalba apie valstybių narių atitinkamą proporcingą dalyvavimą įvairiose taikomose kitose e, priemonėse, pavyzdžiui, kad valstybės narės galėtų gauti gražą už tas investicijas, kurias daro į agentūrą. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu valstybėms narėms dalyvauti mūsų agentūros programuose. Silvija jau kalbėjo apie tai, jau ilgą laiką bendradarbiaujame su ES ir ES komisija Galilėjo GMES yra tos programos, kurios buvo patvirtintos dar gerokai iki Lisabono sutarties, tai, nes iš tikrųjų ES dirbo aktyviai e, kosminės erdvės rytyje jau labai seniai, nors aišku, su Lisabono yra daugiau įgaliojimų. Ir Silvija paminėjo tai, kad ES ir ES e yra susijėtos pagal pagrindų sutarimą, kuris įsigaliojo 2004 metais. Šiame sutarime yra numatyta mm, e, kosminės erdvės tarybos struktūra, um, tai yra bendra ES ir ESOS struktūra, susitikinėjanti reguliariai. Nuo 2004 metų jau buvo šeši uh, kosminės erdvės tarybos posėdžiai ir lapkričio mėnesį bus septintas posėdis. Uh, viename iš kosmoso tarybos posėdžių 2007 metais gegužės mėnesį ES ir ESA patvirtino rezoliuciją dėl Europos kosminės erdvės politikos. 2007 metų gegužė 27 valstybės narės patvirtino Europos erdvės politiką, kosminės erdvės politiką. Tai yra a, kosminių a, taikomų priemonių plėtojimą a, vardan Europos, vardan Europos piliečių interesų, kad būtų patenkinti gynybiniai saugumo interesai a, kosminėmis priemonėmis, užtikrinant taip pat ir Europos pramonės konkurencingumą. A, informacinės visuomenės poreikius patenkinant ir manau taip pat labai svarbu pabrėžti tai, kas aktualu jūsų komitetui, kad Europa turės garantuotą neapribotą prieigą prie technologijų ir pajėgumų, kurie leis vykdyti jai savo šios ryties politiką visiškai nepriklausomai. Manau, kad tai labai svarbu akcentuoti negryšiu prie to, kas jau buvo pasakyta, bet svarbu pabrėžti, kad tas pagrindų sutarimas galios iki 2012 metų, po to bus matysime, ar jis bus pratestas ar adaptuotas. E, taigi yra. Tai, tas sutarimas sukuria pagrindus bendradarbiavimui tarp ESOS ir ES. E Nes Silvė taip pat minėjo, kad taip pat dar greta to sutarimo turime ir struktūrinį dialogą dėl kosminės erdvės, saugumo. Čia Europos komisija, e DA, Europos gynybos agentūra ir ESA Europos kosminės erdvės agentūra susėda kartu ir kalba apie erdvę ir saugumą. Pabaigai reikia pabrėžti, jog taip pat vyksta bendradarbiavimas su Europos gynybos agentūra dėl techninių elementų ir mes šiuo metu su kolegomis iš EDE e tarėmės dėl administracinių sutarimų, kad būtų galima tą mūsų bendradarbiavimą išplėtoti, perkelti į aukštesnį lygį. Dabar apie tai, kas galbūt jums įtin aktualu šiame komitete, būtent tai yra apie saugumą. ESA nėra tokia agentūra, kuri gali vykdyti uh, programas saugumo srityje. Taip nėra. Uh, konvencijoje, ESOS konvencijoje yra pasakyta, kad tai yra civilinė agentūra. Konvencijoje yra pasakyta, kad agentūra vykdo e, išskirtinai tik taikiais tikslais e, parengtus projektus. Tai yra, mes esame negresvinė, puolamoji agentūra. Aišku, niekas netrūkdo e, renkti programų, kurios būtų skirtos saugumo, saugumo ir gynybai, tačiau mūsų dabartinės programos yra visiškai civilinės, kadangi jos yra finansuojamas iš civilinio biudžeto. Tačiau jau dabar mes galvojame apie technologijas, plėtojame tokias technologijas, kurios yra dvigubos paskirties. Ir m, mm, kaip Silvija ir minėjo, yra pavyzdžiui tarp mūsų programų kosmos, dėl kosmoso stebėjimo yra tokių programų, kurioms finansavimas keliauja iš gynybinio biudžeto. Taigi po truputėlį palaipsniui mes žengėme taip pat ir į saugumo ir gynybos sritį. O mūsų dalyvavimas struktūrinėme dialoge suteikia mums galimybę konkretizuoti mūsų būtent tuos žingsnius į saugumo ir gynybos politikos rytį. Dabar kokie yra iššūkiai? Silvija apie tai jau kalbėjo, būtent akivaizdu, kad su Lisabono sutarties ratifikavimu mums atsivėrė didžiulės galimybės sustiprinti kosminės erdvės politinį matomumą ir labiau um, panaudoti um, kosminę erdvę visuomenės tikslams, uh, ypač saugumo ir gynybos tikslams taip, um, taip pat. Taigi uh, šioje sutartyje, šioje ES sutartėlė, Lisabono sutartėje pirmą kartą kalbama apie kosminę erdvę ir saugumą, minimi santykiai uh, tarp ES ir mūsų, taigi mes turime tvirtą pagrindą, kuriuo pasiremdami galime gilinti savo veiklą šią srityje. Ir dar vienas svarbus dalykas tai yra Europos išorės veiksmų tarnybos formavimas. Mums tai galėtų tapti pagrindinė priemonė krizių valdymui, ka, kam aišku reikės kosminės erdvės priemonių Taigi mes labai su dideliu susidomėjimu stebime šios tarnybos kūrimą. Kaip Silvė jau sakė, jau dabar yra tokių programų, kurios nors yra ir civilinės, jos yra dvigubos paskirties, tai yra ir Galilėjo, ir GMS. Taip pat norėčiau paminėti mm, Europinę duomenų perdavimo sistemą, kurią mes plėtojame, kuri bus labai įdomi saugumo sričiai, nes tai sistema, kuri mm, leistų sutrumpinti duomenų gavimo ir perdavimo laiką nuo kelių valandų iki Mm, kelių minučių, 50-15 maksimum. Taigi e, saugumo tikslais tokia duomenų perdavimo sistema yra labai įdomi, kadangi ji leis daug greičiau perduoti duomenis. Toliau Silvija taip pat minėjo pro, kitą programą, Rodolfas tikriausiai apie tą programą kalbės, tai yra kosmoso erdvės stebėjimo programa. Um, mūsų įmonės, aišku, yra labai priklausomos nuo uh, Mm, erdvės struktūrų, kurios e, infrastruktūros, kuri turi būti apsaugota ir aišku, e, tai e, kosminės erdvės infrastruktūrai kyla įvairių problemų, pavyzdžiui, susidūrimo su kosminėmis atliekomis ar, pavyzdžiui, asteroidai arba, pavyzdžiui, saulės pliūpsniai ir taip toliau. Taigi, mūsų programos tikslas yra Ir čia 2012 metai bus labai svarbus, kadangi jau e, ši programa pradės veikti. Dabar ta programa yra parengiamojoje stadijoje. Tačiau ši programa, kaip jau sakiau, yra labai svarbi. Didžiausias iššūkis yra ne tiek uh, sukurti kosminės erdvės infrastruktūrą, bet sukurti tokią architektūrą, kuri leis panaudoti um, atskiras priemonės kartu su kosminėmis uh, priemonėmis derinant ta, su tomis priemonėmis, kurios jau tam tikrą prasme egzistuoja nacionaliniu lygmeniu. Taigi tikslas yra būtent uh, Mm, derinti kosminės erdvės ir antžeminę infrastruktūrą, kad, jo, kad tos priemonės galėtų veikti kartu. Dabar kalbant apie krizių valdymą, mes esam tikri, kad kosminės erdvės priemonės yra labai svarbios krizių valdymui, kol kas jos yra menkai panaudojamos, galbūt čia yra truputėlį tokio mm, reakcijos, tokio um, konservatyvaus požiūrio, tačiau mes galvojame, kad bus jos plačiau panaudojamas. Aš noriu paminėti tarptautinę hartiją dėl kosminės erdvės ir uh, didžiulių katastrofų. Civilinės rytyje čia, aišku, yra galvojama apie civilinės apsaugos sistemas. Tai yra kosminės, er, iš kosminės erdvės vaizdai gaunami per įvairius palidovus, um, pavyzdžiui, Ir mm, Prancūzija buvo viena iš šios hartijos e, iniciatorių. Du kartus jau hartija buvo panaudota, aktyvuota, tikrai veikia labai efektyviai, tačiau galima ir toliau žengti šioje srityje. Mes dabar pasiūlėme galvoti apie Europos integruotą infrastruktūrą, kuri leistų e, valdyti krizes padėti krizių valdyme, pavyzdžiui, kai eina kalba apie gaivalinės nelaimės Europoje arba, pavyzdžiui, kažkokios tai įvairias operacijas taikos užtikrinimui. Mes galvojame, kad mes tikrai galėtumėm prisidėti prie krizių valdymo operacijų per savo infrastruktūrą ir mes tikrai labai plačiai apie tai kalbame su kolegomis iš Europos gynybos agentūros. Mes tikimės, kad atėjus laikui mes galėsime e, realiai prisidėti prie šios ryties, kuri mums atrodo atrodo labai svarbi Europai, kaip tikrai labai svarbiai politiniai jėgai. Taigi šie metai yra labai svarbus, kaip Silvija jau ir sakė. E, Lisabono sutarčiai įsigaliojus daug kas pasikeitė, tai yra ir kosminės erdvės taryba, kuri kitą mėnesį posėdžiaus ir turės galimybę e, dar labiau sustiprinti, padaryti daugiau pažangos šioje srityje. 2011 metais bus administracinis sutarimas su Europos gynybos agentūra, kuris įsigailios. 2011-2012 metai taip pat bus tie metai, kuomet mums reikės sustiprinti e, kosminės erdvės stebėjimo programą. Ir 2012 metais vėl įvyks ESOS ministrų e, sutikimas, kuris spręs dėl biudžeto ateičiai ir kaip Silvija jau pasakė, per tuos metus bus ruošiamasi e, tolesniam ES finansiniam planui, kur, kad jis būtų toks, kuris leistų tikrai įgyvendinti visus ES ketinimus dėl kosminės erdvės panaudojimo. Tai gal tiek apie kosminę erdvę ir saugumą Europoje. Ačiū pirmininkė. Et enfin, monsieur... Ačiū. Ir pabaigai ponas Paris, kuris yra iš Europos gynybos agentūros. Jis konkrečiai pakalbės apie e, palidovais paremtą komunikacinę veiklą. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau Jums padėkoti už tai, kad pakvietėte Europos gynybos agentūros atstovus į šį posėdį. Aš labai džiaugiuosi, kad galime pasidalinti savo uh, mintimis. Tai ypač svarbu po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, kuri pripažino, kad ES turėtų parengti europinę kosmoso politiką ir skatinti tokios politikos įgyvendinimą. Čia be abejo reikia paminėti ir bendrą saugumą bei gynybos politiką. Bus Reikėtų atsižvelgti ir į kosmoso aspektus, valdant krizės su jomis kovojant. ES išorės veiksmų tarnyba suteikia mums naujų dimensijų ir tai padės suformuoti visapimantį požiūrį. Taigi pagal Lisabonos sutartį mes turime vaidmenį naujų funkcijų pajėgumų plėtojime. Taip pat mes turėtumėm prisidėti prie um, technologijų plėtojimo gynybos rytyje. Tai yra labai svarbi mūsų užduotis. Mes palaikome glaučius kontaktus su komisija, ESA, taip pat ir taryba. Tie kontaktai palaikomi jau ne vienerius metus. Šiandien aš norėčiau su jumis aptarti keletą aspektų. Visų pirma, koks vaidmuo tenka kosmosui, formuojant gynybos politiką ir kaip reikėtų pagerinti pilietinį ir karinį bendradarbiavimą. Apie tai jau kalbėjo ir anksčiau kalbėjo kolegos. Taigi visų pirma, norėčiau pakalbėti apie. Visų pirma, norėčiau kalbėti apie kosmosą pajėgumų kontekste. Norėčiau aptarti strateginį, taktinį ir operacinį lygmenius taip pat apie konkrečius veiksmus. Mūsų pajėgumai neapima vien tik sistemų, bet ir vis įvairias operacijas. Taip pat reikia kalbėti ir apie domenų saugumą sistemose. Visą tai yra labai svarbu, kalbant apie AISA, ISR. Taip pat noriu paminėti ir SSA, komunikacijas, satelitinės komunikacijas. Tai yra labai svarbu, kalbant apie tinklinės komunikacijos pajėgumus. Taip pat e, didžiulis vaidmuo tenka ir navigacijai, pavyzdžiui, Galilėjo programai, taip pat e, įvairioms žvalgybinėms funkcijams. Taigi, koks būtų svarbiausias kriterijus? Mes siekiame lankstumo, atsakomybės, saugumo ir paslaugų atsparumo, taip pat paslaugų įperkamumo. Kosmosas turi dviejopą prigimtį. na, kaip reikėtų į tai atsižvelgti plėtojant savo pajėgumus. Likščiol daugelis kosmoso programų buvo arba civilinės, arba karinės. Kai kur buvo naudojamasi ir tuo dvigubu požiūriu. Vis dėlto kosmosas įgyventinant kosmoso programas reikėtų atsižvelgti, atsižvelgti tą dvigubą prigimtį. Reikėtų atsižvelgti į tiek civilinius, tiek ir karinius poreikius. Taip pat reikėtų užtikrinti saugę ir greitai reaguojančią navigaciją. Tai visą laiką buvo svarbu karinėje srityje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reikėtų perkelti kai kurias paslaugas, vykdyti jų outsourcingą. Tai padės užtikrinti aukštos kokybės paslaugas ir įvairesnius sprendimus. Satelitinės komunikacijos rytis yra puikus pavyzdys būtent šioje srityje. Taip pat kyla dar vienas svarbus klausimas. Ar ES norėtų turėti garantuotą prieigą prie svarbių, gyvybiškai svarbių komunikacijos grandinių, kaip satelitinė komunikacija? Tai svarbu ir kalbant apie žemės stebėseną. Šiuo metu žemės stebėseną daugiausia vykdo ne europiniai operatoriai. Jeigu mes norime pasikliauti ES ir jos valstybėmis narėmis, tai tuomet reikia sukurti pajėgumų plėtojimo procesą. Turime labai kruopšiai išanalizuoti pajėgumų poreikį tiek civilinėje, tiek karinėje srityje. Reikėtų parengti konsoliduotą reikalavimų sąrašą. Šiuo metu vyksta labai įdomus bandymai SSA srityje. Norima šią sistemą paversti dvigubą naudojimo sistemą, kad ją būtų galima pritaikyti tiek civiliniams, tiek ir kariniams reikmėms. Dabar keletą žodžių apie investicijų koordinavimą kosmoso srityje. Čia reikia atsižvelgti į štai kokius dalykus. Reikėtų užtikrinti, kad Europa turėtų pakankamai technologijų, kad būtų nepriklausoma nuo kitų valstybių. EDA ir komisija taip pat nustatė, e, kokiose srityse tai yra svarbiausia. Antra, reikėtų vykdyti koordinuotas demonstracinės misijas tarp ESA ir EDA. Tai jau vyk, daroma satelitinės komunikacijos rytyje. Na ir trečia. Norint užtikrinti sistematiškesnį požiūrį, komisija ir ESA, taip pat ir taryba, vykdo Europos pagrindų bendradarbiavimą. Tai užtikrina geresnį e, civilinį saugumą, taip pat ir tyrimus kosmoso srityje. Mes e, su JAV e, dirbame ir SSA srityje. Taip pat noriu pateikti dar porą pavyzdžių. Visų pirma, žemės stebėsena. Šio, šioje srityje vykdomos dvi stebėsenos programos, jos buvo pradėtos įgyvendinti atskirai, viena yra karinė programa, kita pilietinė programa. Na ir paaiškėjo, kad galima užtikrinti tokių programų sinergijas. Bet tai nėra taip jau paprasta. Reikėtų apgalvoti iš pat pradžių, kokios sinergijos gali egzistuoti tarp skirtingų programų. Reikėtų labai iš anksto tai planuoti. GMS saugumo dimencija. Tai galėtų būti dar vienas pavyzdys. Toliau SSA. Šiuo metu aš įgyvendinu šį projektą. Mes pradėjome pajėgumų apibrėžimo, nustatymo, identifikavimo procesą. A lot of them are complementary. Mhm. They identical Taigi tos programos viena kitą papildo, tačiau išlieka tam tikrų aspektų susijusių su gynybos poreikiais, pavyzdžiui, e, kosmoso žvalgybos klausimai, e, kos, vaizdų iš kosmoso m, mm, rengimas ir fotografavimas. Toliau galimybės užtikrinti tarptautinių sutarčių ir konvencijų gyvendinimą, kuriuose aiškiai numatomas dviejopas kosmoso panaudojimas. Tai reiškia, kad civilinės, e, civilinių, civiliniais klausimais besirūpunčių organizacijų atstovai turi dalyvauti bendrame šių klausimų e, įgyvendinime. Toliau, žvalgyba bendradarbiavimas su kitais suinteresuotas partneriais yra svarbiausias e, kelias. Reikia užtikrinti tinkamą e, su kosmosu susijusių ir nesusijusių aspektų derinį. Ir e, Europos gynybos agentūra rengėsi netrukus pasirodysiančios studijoje išnagrinėti galimybės panaudoti E, mūsų turimą potencialą bendriems projektams. Ir galiausiai pristatysiu projektą, kur, kur, kuriuo šiuo metu užsijimu. Mes ieškome pigių sprendimų, e, samdydami paslaugas iš kitur ir todėl inicijavome pirkimų projektą ir jo dėka valstybės narės galės pasiduoti setkom paslaugomis, konkurencingomis kainomis ir taip gal, galima bus patenkinti Europos poreikius šioje srityje. Šis pavyzdys taip sukūriama konkreti priemonė, kuri e, leis panaudoti setkom E, projektą įvairiausiams tikslams. Taigi, apibendrinant viską, noriu pasakyti štai ką. Mums reikia požiūrio, kurio dėka kosmosas būtų integruotas kitas sistemas, informacijos sistemas, taip pat būtų apibriešti gynybiniai mūsų poreikiai ir būtų atitinkamai a, integruotas ir civilinis ir karinis aspektas. Ir todėl Europos komisija, Europos gynybos agentūra, Europos taryba visos turi tęsti dialogą, svarstydamos praktinius praktinių projektų įgyvendinimą saugumo srityje. O Europos parlamentui teks e, labai svarbus vaidmuo, paremant tas pastangas ir užtikrinant saugumo ir gynybos aspektų e, tinkamą kontroliavimą Europos piliečių vardu. Très, très Ačiū už Jūsų labai išsamų pristatymą. Turiu keletą faktinių klausimų poniai Naža po jūsų puikaus pasisakymo. Jūs kalbėjote apie ES kosminės erdvės, apie ES ir ESOS kosminės erdvės tarybą. Uh, Jūs paminėjote 29 valstybės toje taryboje, tai yra 27 plus 2, tai reiškia yra dvi ne ES valstybės narės, kokios tai yra valstybės, kurios dalyvauja šioje taryboje. Taip pat norėčiau pasiklausti jūsų apie jūsų santykius su trečiosiomis šalimis, ypač labai stiprėjančiomis uh, Mm, kosminės erdvės rytyje, pažiūrėjau, e, augančiomis, stiprėjančiomis valstybėmis Kinija, Indija. Taip pat daug yra kalbama ypač per pamastymus NATO apie prieš raketinę gynybą. Ka, pavyzdžiui, kai eina kalba apie kosminės erdvės programas parengties būsenoje, kai kurios valstybės narės dirba juose, ar jų darbas ten gali būti perkeltas į jūsų institucijos darbą. Be, tai tokie būtų mano klausimai. Yra ir daugiau kolegų, kurie norėtų užduoti jums klausimus. Panas Geller. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti visiems trims pranešėjams. Buvo be galo įdomu jų klausytis. Mm. Man atrodo, kad mes jau turime pakankamai struktūrų, daug ekspertų, dabar turime pademonstruoti politinę valią įgyvendinti priimtus sprendimus. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikėtų išnaudoti sinergijos efektą civilinėme ir karinėme bendradarbiavime. Jūs taip pat kalbėjote apie vis augančią konvergenciją Turiuomenį tas galimybės, kai įvairūs subjektai bendradarbiauja. Man iškilo vienas klausimas. Pačioje pabaigoje jūs sakėte, kad taryba ir EDA turėtų palaikyti glaudų dialogą ir nagrinėti reikalingus klausimus. Mane tai kažkiek tai nustebino, nes aš maniau, kad Eda neturi visiškos veiksmų laisvės, ji tiesiog vykdo politinius nurodymus, kurios gauna iš tarybos ir komisijos. Ar jūs kalbate čia apie kažkokį paralelinį dialogo procesą? Ar vis dėlto EDA visko turėtų derinti su komisija ar taryba? Aš norėčiau pasiterauti, kas turėtų nurodyti, kokia turėtų būti EDOS veikla. Aš galvau, kad taryba tai daro, taryba priima politinius sprendimus. O galbūt viskas yra atvirkščiai, galbūt tiesiog yra teikiamos idėjos ir tuomet politikai priima sprendimus. Kitas klausimas yra susijęs su finansais. Komitete mes kalbame apie tai, kad jeigu palygintumėm mūsų situaciją su konkurentais, tai mums nuolat trūksta pinigų. Na, o mūsų Konkurentai iš pat pradžių buvo pasirinkę karinį požiūrį, mes beje civilinį. Ir vėliau jie įtraukė ir civilinį požiūrį ir dėl to jie yra pranešesni konkurencijos prasme. Aš norėčiau pasiteirauti, ar egzistuoja politinė valia įgyvendinti mūsų visas turimas galimybės. Ačiū. Merci, Mikael, excellente question, à laquelle je souscris. Ačiū, Mikaelė, iš tikrųjų puikus klausimas. Um, noriu pabrėžti, kad 80 procentų raketų satelitų paleidimo pajėgumų yra civiliniai Europoje. Mm, situacija JAV kiek kitokia. Panas Gualtieri. Grazie, anch'io ringrazio i tre oratori per la loro exposizione. Pirmininkė, noriu padėkoti visiems trims kalbėtojams už labai įdomius e, pristatymus. E, mes išgirdome daug politinių niuansų aptarimo. Be abejonės, e, kaip pirmoji kalbėtoja sakė, Lisabonos sutartimi numatytas pagrindas sukuria tam tikrą simetriją dabartinėje institucinėje sąrangoje, kalbant apie įvairius veikėjus kosmoso srityje. Yra kosmoso reikalų ministrų taryba. Taip pat atsirado, kaip jau minė, kaip buvo minėta, ministrų konfiguracija, naujos konfiguracijos ministrų taryba. Uh, Komisija taip pat e, Europos erdvės agentūra. Taip pat Europos gynybos agentūra. Yra įvairiausių institucijų ir struktūrų užsimančių tuo klausimu. Ir žinoma, reikia užtikrinti jų darbo pusiausvyrą. Taigi noriu paklausti, kaip jūsų nuomonė galėtų būti keičiamas, keičiama tų institucijų sąranga ir kaip galima būtų pakeisti pagrindų sutartį. Taip pat turiu klausimą dėl išteklių e, garantuotumo. Be abejo, pavyzdžiui, Galilėjo programa yra nepaprastai svarbi dėl savo mm, vaidmens saugumo srityje. Yra ir kitų programų, pavyzdžiui, ITER reaktoriaus projektas. Ir tų programų finansa, fin, finansavimas šiuo metu yra pakibęs. Taigi noriu paklausti jūsų, kaip jūs vertinate šią situaciją. Ar jūs manote, kad yra pagrindo nerimauti, skelbti pavojų dėl finansų, nes Europos parlamentas ypač svarbių laiko Galileo projektą? Taip pat turiu klausimą apie, apie GMES programą ir MUSE programą. Kaip iš techninio požiūrio taško tai atrodo. Pradžioje tos e, programas gyvavo atskirai, tai buvo du regioniniai projektai. Ar iš tikrųjų jų nepavyksta užtikrinti tų e, programų sinergijos? kalbu apie tą palidovų, palidovų grupės projektą ir GMES projektą iš politinės ir techninės pusės, kokios problemos egzistuoja. Ir galiausiai turiu klausimą apie vis ryškėjančią tendenciją privatizuoti e, palidovų paslaugas, nes tai susijęs su saugumo aspektais iš ES požiūrio taško. Kaip jūs tai vertinate? Mes juk visi norime užtikrinti, kad ES turėtų prieigą prie palidovinio ryšio. Ačiū. Merci. Et Madame Gomez. Ačiū, ponia Gomes. Thank you. Um, I second my colleagues in congratulating and thanking you for. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti už tokius naudingus pranešimus ir pateikti štai kokius klausimus. Dabar, kai susidurėme su finansinė krize, ar jį kažkaip tai takojo jūsų veiklą? Galbūt jį takojo teigiamai arba neigiamai, Galbūt teigiamas poveikis buvo tas, kad valstybės narės suprato sinergijos poreikį, poreikį apjungti savo išteklius. Tačiau taip pat galbūt buvo tiesiog e, kvestionuoti tie projektai, kuriuos šiuo metu įgyvendinami. Taigi mane domintų, kaip vyksta Galilėjo programos finansavimas nes, kaip žinia, parlamentui tai yra labai svarbi programa, mes už ją labai kovojame. Taip pat norėčiau jūsų pasiteirauti štai ko. Kovo mėnesio rezoliucijoje mes pateikėme pasiūlymų, taip pat buvo ir rezoliucija dėl Europos saugumo strategijos. Uh, Na ir mes rekomendavome, kad GMS turėtų daugiau daryti vertinant saugumo ir gynybos sektoriaus poreikius. Na ir čia būtų galima panaudoti Europos satelitų centrą. Aš norėčiau pasiteirauti, ar yra kažkokių pokyčių. Jeigu neklistu, Buvo paminėtas ir tas faktas, kad ES ar valstybės narės naudojasi komerciniais satelitais ir taip pat buvo sakyta, kad reikėtų siekti sutarimo tarp valstybių narių, kad būtų galima naudotis vyriausybiniais valstybėje priklausančiais satelitais. Norėčiau pasiteirauti, ar jūs stebite, ką daro ir JAV bei Kinija šioje srityje? Kokius tyrimus vykdo šios šalis kosmoso srityje? Taip pat aš norėčiau jūsų pasterauti, ar taryba yra jūsų paprašysi pateikti ES poziciją dėl prieš raketinių gynybos sistemų susijusių su NATO. Ar iš tikrųjų tokios sistemos apimtų visą Europą, ar jos papildytų jau egzistuojančias NATO sistemas? Ir dar vienas klausimas. Ar jūs diskutavote su ši, e, ir su pane Ešton apie šios klausimus? Ačiū gal pirmą, ponė Neža, atsakytų. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu atsakyti visų pirma jūsų klausimus. Uh, kosmoso erdvės taryba. Čia gal kažkokios sumaišties atsirado, kadangi kalbame apie dvi skirtingas tarybas. Tai yra kosmoso taryba pagal ESOS ir ES pagrindų susitarimą istoriškai suformuota. Čia ESOS ministrų lygmens taryba posėdžiavo kartu su ES vadovų taryba, ministrų taryba. Iš ESOS tai yra ministrai, kurie yra atsakingi už mokslo tyrimus, dažniausiai Galiausiai kosmosas tai yra um, mokslinio tyrimų sritis, bet kai kur, galbūt iš kai kurių valstybių narių gali būti tai ir pramonės ministrė ar, ar panašiai. Uh, taigi ši bendra taryba um, e, ESOS ir ESA apjungia visus ministrus, kurie atsakingi už kosminę erdvę, 29, tai yra 27 valstybės narės, plus 2 valstybės, kurios nėra ES narės, bet yra ESOS narės, tai yra e, Šveicarija ir ir Norvegija. Ir dar yra kita kosmoso taryba, tai yra konkurencingumo e, taryba e, pri, iš, iš, išplėsta iš tikrųjų taryba, kurioje dirba tik tai ES 27 valstybės narės, tai yra tai ES taryba atsakinga um, būtent už kosminę sritį, tai yra Working Party uh, darbo grupė atsakinga už kosminę uh, grupę, um, už, kos, už kosminę veiklą, tai yra būtent ES darbo grupė, kuri um, esai teikia patarimus ir taip toliau. Uh, Visi ESOCIRES posėdžiai yra rengiami bendrai Europos komisijos ir ESOS vykdomosios tarybos ir, ir jūs taip pat kalbėjote apie ryšius su taip vadinamomis stiprėjančiomis, augančiomis valstybėmis, trečiosiomis šalimis. Na, iš tikrųjų, kai kuriais atvejais tai jau labai sustiprėjusios, išaugusios valstybės, aišku, kurios yra tikrai galingos kosminėje erdvėje. Be abejo, tai būtų JAV, su kuria mes palaikome glaudį bendradarbiavimą, bet aišku, ir Rusija, taip pat Indija, Kinija, mes bendradarbiavame su tomis valstybėmis dėl mokslo klausimų. Pa pavyzdžiui, su Indija yra mokslinis bendradarbiavimas, su Kinija mokslinis bendradarbiavimas, yra tam tikri ryšiai, tačiau kol kas jie, jo, tie ryšiai apsiribuoja tik tai moksliniais klausimais. Uh, Be abejo, su tomis kosminėje erdvėje pakankamai valsty, stipriamis valstybėmis yra ne vien tik tai bendradarbiavimas, bet ir konkurencija. Pavyzdžiui, dėl paleidimo programų, dėl palidovų, pavyzdžiui, skirtumas tarp Europos ir, ir JAV, kaip jūs pirmininkė teisingai ir sakėte, kad iš tikrųjų Europa turi um, viešo sektoriaus e, investicijas, kurios te sudaro vos 10 procentų to, ką JAF investuoja, iš tikrųjų turint omenyje, kokia yra pasaulinė rinka ir taip toliau, aišku, kad mm, mes esame labai priklausomi nuo konkurencingumo komercinėje rinkoje. Uh, kadangi būtent Europoje viešojo sektoriaus užsakymai yra labai nedideli palyginus su JAV. JAV, pavyzdžiui, jeigu jie ir neturi kokio tai, kažkur rengia kažkokias tai priemonės, kurios yra svarbios viešajam sektoriu, net jeigu tos priemonės nėra labai paklausios komercinėje rinkoje, vis tik tai investicijos yra labai didelės, Europoje yra kitaip. Toliau apie parengties e, sistemas kosminės erdvės veikloje, pavyzdžiui, eina kalba apie kosminės erdvės stebėjimo programas. Aišku, čia gali būti padaryta pažanga, iš tikrųjų tais klausimais tos ryties programa labai priklauso, sakykime taip, nuo nacionalinių infrastruktūrų, antžeminių. Um, struktūrų, pavyzdžiui, tai yra Vokietijos programa, Prancūzų atitinkama programa ir būtent tos, tie pajėgumai gali būti panaudoti, tačiau kol kas mūsų erdvės stebėjimo programos neapima tų dalykų. Aišku, gali būti mums pavesta ir tokia atsakomybė, tačiau kol kas taip nėra. Dabar dėl valdymo, dėl to, kaip yra organizuojama ta grupė, kuri apjungia komisijas, tarp vyriausybinės struktūras, EDE, gynybos, Europos gynybos agentūrą. Tai yra skirtingos iš tikrųjų institucijos, tačiau manau, kad pasinaudodami būtent Europos turtingumu, labai skirtingomis struktūromis, institucijomis, galbūt tai yra nepaprasta, tai ne, nelengva, tačiau iš tikrųjų labai naudinga, labai svarbu dirbti, bendarbiaujant ir, aišku, jeigu reikalinga pakeisti pagrindų sutarimą, atsižvelgiant į naują situaciją po Lisabono sutarties įsigaliojimo, Be abejo, jeigu reikės kažką pakoreguoti, reikės galvoti apie kažkokias tai um, adaptacijas nuo 2011 metų, kadangi nuo 2000. Mm, 11 gegužė, jeigu nebus kitokių sprendimų, toliau ketveriem metams bus susitarimas pratestas automatiškai, o aišku, gal būtų svarbu per ateinančius metus pagalvoti, ar reikėtų kažkaip koreguoti tą pagrindų susitarimą. Dabar dėl išorės veiksmų tarnybos čia aš nesu kompetitinga atsakyti jūsų klausimą ir dėl finansavimo. Jūs kėlėte bendrą klausimą dėl um, finansinės krizės poveikio. Šiuo metu būčiau linkusi Jums pasakyti, kad, na, kol kas. Uh, nematėme per nelik neigiamo poveikio, nes iš tikrųjų turint omenyje e, finansinę krizę ir investicijas į mokslinius tyrimus, e, užimtumą aišku, kad tos investicijos yra e, labai aiškiai teigiančios naudą, tai yra investicijos orientuotos į ateitį, kurios sustiprins mūsų pramonės konkurencingumą ir taip toliau. Taigi kol kas mes nepajautėm kažkokio tai neigiamo krizės poveikio, bet aišku, jis bus juntamas e, kolegos komisijai tikrai mm, kuomet dėrėsis dėl finansinės perspektyvos. Aišku, kad tos dėrybos bus daug sudėtingesnės nei ankstesnės. 2012 metais e, ministrai turės e, nuspręsti dėl naujų programų, galbūt kontekstas bus daug sudėtingesnis nei anksčiau. Aišku, kad tas poveikis jau po truputėlį stiprėja. Uh, ir kuo toliau, tuo labiau. Dabar, kalbant apie saugumą ir GMS, būtent buvo paminėta e, grupė dėl civilinių karinių elementų sinergijos. Būtent ši grupė ir galvoja apie tai, kaip atsižvelgti į saugumo poreikius naudojant GMS. GMS e, yra dabar veikianti programa, Muzis e, yra programa ateičiai, tačiau aišku, kad apie sinergiją ta grupė galvos ir toliau kalbės. Ir gal ties tuo ir sustočiau, nes kolegoms paliksiu dar galimybę atsakyti. Norėčiau atsakyti į kai kurios klausimus ir pasidalinti minimimis. Pakalb... Noriu pakalbėti apie poveikį biudžetui. Savo pasisakymo pabaigoje sakiau, jog išsiaiškinę prioritetus ateičiai komisijoje e, teikiant ES veiksmų planą kosmosos rytyje Galileo ir GMES yra vieni svarbiausių prioritetų, todėl mes esame suinteresuoti numatyti joms finansavimą. Taip pat dar svarstomi papildomi poreikiai biudžete pagal dabartinę finansavimo programą. Tačiau aš nesu oficiali Galileo atstovė ir nenorėčiau suteikti klaidingos informacijoms, informacijoms jums apie tai, e, apie tos klausimus nes dabar vyksta diskusijos šiais klausimais. Tų diskusijų tikslas užtikrinti geresnį bendrą ir našesnį bendrą programų įgyvendinimą ilgos trukmės laikotarpiu. Taip pat kalbant apie GMES, po pradinės e, stadijos dabar vyksta diskusijos tarp Europos erdvės agentūros ir komisijos. Ir vėlgi, kalbant apie našesnį programų valdymą, reikia numatyti ar bent jau išsiaiškinti, kur slypi galimybės e, skirti papildomą finansavimą iš dabartinės finansinės perspektyvos, pagal dabartinę finansinę perspektyvą. Tačiau tos diskusijos, kurias tik apžvelgiau, yra tikrai labai detalios, vėlgi neatstovauja GMES programos ir todėl nenorėčiau jūsų klaidingai informuoti. Ir į detalės nesileisiu, bet mūsų svarbiausias tikslas. Ir aš sakiau, kad mes norėtumėme numatyti priemonės ir programas pagal dabartinę perspektyv, finansinę perspektyvą, kurių dėka mes galėtumėme įdėkti sistemas, remdamiesi ilgalaikiu stabiliu finansavimu. Ir kalbant apie tas ilgalaikės programas, Galilėjo ir GMS yra mm, prioritetinių programų sąraše. Ir kalbame apie be, beveik dešimties metų laikotarpį, per kurį ES turėtų užtikrinti finansavimą, kad taip būtų galima geriau panaudoti kosmoso sistemas saugumo tikslams, saugumo politikos tikslams. Mes norime panaudoti ne tik išteklius, kuriuos turime kosmose, bet ir užtikrinti, kad būtų sukurta sinergija, taip pat, kad e, sistemos dėgiamos Europos lygmenių galėtų įgyvendinti, padėtų įgyvendinti tikslus saugumo politikos rytyje. Ir čia pereinu prie parlamento rezoliucijos klausimo dėl Europos saugumo strategijos. Taip, aš tai minėjau, GMES turėtų labiau apimti su saugumu susijusius klausimus. Tačiau visų pirma reikia išsiaiškinti poreikius ir ką kokius poreikius GMES turėtų tenkinti. Mes nenorime skubėti, visi primami sprendimai turi būti labai aiškus, reikia suvokti, ko mums reikia ir reikia užtikrinti dialogą su partneriais, taip pat tarp valstybių narių, su kitomis bendrijomis, su kuriomis, kurioms tie klausimai aktualūs Reikia išsiaiškinti, koks yra kosmoso indėlis su saugumu susijusioje veikloje, ką GMES apima. Visada sakėme, kad tai yra civilinė programa, kuriai teikiami kuriai numatytas išimtinis finansavimas iš biudžeto. Taip pat kaip galime kontroliuoti tas išlaidas, bandydami atliepti kai kuriuos karinės ryties poreikius. Tačiau taip pat noriu priminti, kad yra ir kitų būdų kurti sinergiją, ieškoti sinergijos, tai yra e, Space Situational Awareness programos panaudojimas ir noriu pasakyti, kad nepaprastai dubliuojasi, pavyzdžiui, civiliniai poreikiai ir kariniai poreikiai. Ir nuo krizės, krizę pajuto abipusės. Ir remdamiesi informaciją iš dialogo su suinteresuotų pusių atstovais, jaučiamas ne tik neigiamas poveikis, bet kalbama ir apie tai, kaip novatoriškai galima būtų išspręsti administracinės kliūtis. Manau, kad krizės, vienas iš pozityvių krizės aspektų yra tai, kad uh, Tai skatina mus ieškoti novatoriškų sprendimų, kaip, kaip sutelkti pastangas, abiejų pusių pastangas ir sukurti, pasitelkiant, pasiūlyti paslaugas. Pavyzdžiui, karinė pusė yra pasirengusi konkrečiai prisidėti, apčiuopiamai prisidėti ir kad taip galėtumėme pasitelkti ir civilinių sistemų pastangas ir užtikrinti, kad viena sistema tenkintų abiejų pusių poreikius. Galbūt to ir baigsiu savo pasisakymą ir suteiksiu žodį toliau kolegai. That, uh, and, and Labai ačiū. Mano kolegos jau atsakė daugelį klausimų. Aš tiesiog pabandysiu uh, dar patikti keletą pastabų, kad turėtumėte pilną vaizdą dėl prieš raketinės gynybos sistemų. Apie tai kalbėjo pirmininkas, o taip pat ir Ispanijos atstovė. Leiskite, ko gero, buvo Italijos atstovė. Taigi prieš raketinės gynybos. Tai yra labai svarbus klausimas, bet jis sprendžia ne EDA, o NATO. Mūsų vadovybė atsiskaito gynybos ministrams. Na ir tada ministrai duoda nurodymus edai. Taigi viskas priklauso nuo valstybių narių, kokius klausimus varstys eda. Žinome, kad yra tokių valstybių narių, kurios norėtų bendradarbiauti prieš raketinės gynybos srityje. Na, bet kol kas e, šį klausimą nagrinė vien tik NATO. Dėl žemės stebėsenos sistemos. Italija ir Ispanija teiravosi dėl GMS sistemos naudojimo ir bendradarbiavimo. Mes pradėjome gyvendinti dvi atskiras programas skirtingų laikų. Tikslai buvo kitokie. Na ir kadangi mes nuo pat pradžių nesirėmėme bendrais reikalavimais, tai dabar labai sunku aptikti sinergijos efektą Kai kurias sinergijas e, identifikavome, bet jos nėra labai žymios. Mes nusprendėme pasimokyti iš šios patirties. Paprastai žemės stebėsenos stebėsinos programos vykdomas pakankamai truk, trumpai, nes satelitai naudojami nuo 5 iki 7 metų. Na, o GMS e sistemos naudojamos maždaug dešimtmetį, po Juzets bus naudojami nauji satelitai. Na ir dabar, jeigu mes nepasieksime sinergijos, tai galėsime pasinaudoti turimą patirtimį įgyvendinant kitos kartos projektus. Italija ar Ispanija teiravosi dėl paslaugų perkelimo, outsourcingo. Taip iš tikrųjų tas vyksta satelitų, žemės stebėsenos sistemų srityje labai svarbu išsiaiškinti, kaip ES kontroliuoja prieigą prie tokių išteklių. Iš tikrųjų daug kas priklauso nuo rinkos dydžio. Kuo daugiau mes galime sumokėti, tuo geriau mes galime kontroliuoti. Tokią strategiją jau įgyvendina JAV. Bet dar ne Europos Sąjunga. Vyriausybių perkamoji gale Europoje yra žymiai mažesnė negu kad JAV. Mano kolegė Geraldine apie tai jau kalbėjo. Jis sakė, kad e, jį kalbėjo apie satelitų komunikacijų, stebėsenos sistemas. Mes e, būsime stiprus, jeigu atsižvelgsime į vartotojus, na, o mūsų vartotojai yra vyriausybės. Outsourcingas gali būti arba teigiamas, arba neigiamas dalykas. Svarbiausia yra štai kas Kaip galima būtų užtikrinti ES ir valstybių narių prieigą prie garantuotų, užtikrintų išteklių? Vis dėlto vykdant įvairias operacijas, vis dažniau pastebimas outsourcingo reiškinys. Dėl bendradarbiavimo. Viena vertus yra skatinamas bendradarbiavimas europiniu lygiu. Mes taip pat tą darome, skleidžiame kai kurias bendradarbiavimo idėjas, skatiname bendradarbiavimą, teikiame paskatas valstybių narių grupėms, skatiname jas dirbti kartu. Na, kita vertus, tai yra tam tikro protekcionizmo atspindys. Nacionaliniai interesai atspindi nacionalinės pozicijas ir dėl to kai kurios valstybės narės nelinkusios dalintis savo ištekliais. Kai kurios valstybės narės turi ilgą, turtingą kosmoso erdvės politikos istoriją. Na, o pati ES dar neturi ilgos kosmoso erdvės politikos istorijos. Tai reiškia, kad mes turime įtikinti valstybės narės, kad šios tarpusavė bendradarbiautų. EDA vadovybė taip pat to siekia. Jei neklistu, tai buvo pirmas klausimas, kurį buvo pateikusi Vokietija. Mes turime vadovybę ir mes nagrinėjame tuos klausimus, kuriuos mums paveda valstybių narių ministrai. Mes patys nieko nesprendžiame. Mes galime pasiūlyti kažkokias idėjas, bet jas turi patvirtinti ministrai. Taip pat ministrai turi išreikšti aiškę politinę valią. Bent jau kosmos erdvės politikoje tikrai labai sunku išreikšti tokią aiškę politinę valią. Ačiū. Merci. Souhaitent... Euh, Ačiū. Ar daugiau kolegų norėtų pasakyti, kažko daugiau paklausti, išklausę tų atsakymų? Jei daugiau norinčių pasisakyti nėra, tuomet baigėme šias diskusijas. Noriu padėkoti Jums už Jūsų ypatingai naudingus pasisakymus ir turint omenyje rytojus konferenciją parlamente, kurioje tikriausiai ir jūs dalyvausite. Dalyvausite, noriu paraginti tuos kolegas, kurie dalyvavo šios dienos posėdėje, dalyvausite taip pat rytojos konferencijoje. Darbo tvarkė pakankamai sudėtinga, kadangi rytoj bus labai įdomus AFET komiteto posėdis, tačiau bus gynybos saugumo kosminės erdvės temos aptariamos. Uh, toje konferencijoje, pratestant šios dienos diskusiją, taigi aš manau bus labai įdomu ir ten. Ačiū dar kartą Jums. Antras darbo tvirkės punktas, tai yra Kristian Eller pranešimas dėl civilinio karinio bendradarbiavimo. Kristian dar uh, turi būti įtrės komitete, nes vyksta balsavimas, taigi paprašė jis atidėti jo pranešimo svarstymą, tad aš norėčiau pasiūlinti jums iš karto perėti prie kito darbo tvirkės punkto. Uh, tai yra e, cheminio, biologinio, radiologinio ir brandolinio saugumo stiprinimas ES, tai yra CVRN veiksmų planas pranešimas, už kurį yra atsakingas Lybė komitetas ir ponė Ana Gomiš. Uh, O sėdė turi parengti nuomonę dėl šio pranešimo. Mūsų pakomitete nuomonė rengė Sabine Lusing. Ji pristatė rugsėjo 13 dieną nuomonės projektą. Virš 40 pakeitimų pateikta. Diskusijos tikrai vyksta labai svarbio šio klausimu. Jeigu sutiksite dabar ir aptarsime jūsų nuomonę. Pone Liozing, ar jums tiktų Taip. Vis dėlto problema tame, kad salėje nėra pakeitimų autorių. Žaliųjų frakcijos atstovų nėra ir dėl to tikrai labai gaila. Aš turiu pastabų dėl pakeitimų ir norėčiau, kad pakeitimo autoriai tai girdėtų. Aš paaiškinti norėčiau, kodėl aš elgsiuosi vienaip ar kitaip. Ir dabar tikrai nebūtų prasminga man kažką tai aiškinti, kas iš tikrųjų yra skirta pakeitimų autoriams, o kaip žinia, pakeitimo autorių salėje nesimato. Uh, Suprantu, ką norite pasakyti, tačiau visų frakcijų atstovų yra šiandienos posėdėje, taigi jie galės perduoti um, atitinkamai savo kolegoms tas mintis, kurios bus dabar čia aptartos, yra ir darbo grupė atstovai. Aš manau, kad jūsų um, komentarus tikrai galės čia atstovai perduoti savo atitinkamam frakcijom ir aš manau, kad tikrai būtų galima pasikeisti tomis nuomonėmis. Aš, vis, aš laikyčiau tos nuomonės, kad būtų gerai, kad jūs dabar pristatytumėt savo nuomonės projektą. Aš tikiuosi, kad jau kokią 11 po 11.15 ponas Eller galės prisijungti prie mūsų, kai tik tai įtrėje baigsis balsavimas aš siūlyčiau dabar jau pradėti šias diskusijas ir kolegos patruputėlį prisijungs prie mūsų. O iš tikrųjų frakcijos yra atstovaujamos, taigi aš manau, kad tikrai jūsų pozicija gali būti išsakyta ir bus perdata atitinkamai frakcijoms. Aš suteikčiau, aš pasiūlyčiau iš karto teikti žodį poniai Liozink, ji galėtų pristatyti savo nuomonę, o po to žiūrėtumėm kokią reakciją ir jeigu pageidautumėt vėliau grįžtumėm prie jūsų nuomonės. Äh, äh, Ačiū. Aš visiškai neseniai sužinojau, kad žaliųjų nėra Vis dėlto aš perskaičiau visus pakeitimus, galiu pasakyti, kad daugeliu iš jų pritariu, tačiau daugeliu ir nepritariu. Aš pritariu daugiausia tiems pakeitimams, kurie tiesiog papildo tekstą. Ačiū už tokius pakeitimus. Pirmo svarstymo metu dar nebuvo lybė teksto, taigi aš galėjau tik labai ribotai pakomentuoti kai kuriuos aspektus. Aš turiu omeny pono Paleckio pakeitimus numeris 4, 27, 36 ar 39 ir pono Budikovo pakeitimus. Tai yra 14, 19, 38. Taip pat noriu paminėti 34, 10, 42, 35 pakeitimus. Dėl aštunto pakeitimo trečiajam punktui jį pateikė ponas Budikova. Čia aš norėčiau pasakyti štai ką. Mes be abejo neprieštaraujame šio pakeitimo turiniui kaip po tokį. Aš manau, kad rizika kelia visų medžiagų skleidimas, tiek cheminių, tiek ir biologinių medžiagų. Dėl to aš atmetu šį pakeitimą, nes pakeitime paminėtos tik brandolinės medžiagos ir tik brandoliniai ginklai. Toliau penktas 26 ir 40 pakeitimai. Čia aš siūlyčiau susilaikyti. Aš, bals, aš balsavimo metu susilaikysiu ir štai dėl kokių priežasčių. Dėl penkto pakeitimo. Čia kalbama apie e, HBRD medžiagų transportavimą ir sandėliavimą. Be abejo, tai yra svarbu, bet kalbant apie uh, brand, visišką brandolinių medžiagų atsisakymą. Svarbu paminėti, kad brandolinės medžiagos neturėtų būti nei transportuojamos, nei sandėliuojamos. Dėl to aš norėčiau susilaikyti. Dėl 26 pakeitimo jį pateikė panesui ir aš nemanau, kad ne valstybiniai subjektai vien tik turėtų būti paminėti. Man patiko pono Paleckio pakeitimas Jis taip pat pateikė ir pasiūlymą dėl naujo papunkčio. Taigi, konvencijoje būtų atsižvelgta ir būtų atsižvelgta į valstybinius subjektus. Dėl nevalstybinių subjektų paminėjimo aš negaliu pritarti uh, E, ponios Vujį pakeitimai, aš pritariu pono Paleckio pakeitimui. Trečias, dar kitas paminėtas pakeitimas yra susijęs su stabilumo instrumentu. Aš, kiek, aš kuo puikiausiai suprantu, kad e, iš to stabilumo instrumento galima finansuoti tokias priemonės kaip CHBRB. Tačiau mums nepatinka skaidrumo trūkumas Dėl to tikrai negalėčiau pritarti šiam pakeitimui. Dėl kitų pakeitimų. Tai jie arba susiję vien tik su kariniais aspektais ir jų integracija, arba ten pasisakoma prieš uh, nebrandolinės zonos Europoje įkūrimą ir tokiu būdu tarsi atsisakoma brandolinių medžiagų neplatinimo. Aš jokių būdų negaliu pritarti tokiam pakeitimui. Jeigu šis pakeitimas būtų patvirtintas, tai tuomet aš prašyčiau visų balsuoti prieš visą nuomonės projektą ir manęs nepaminėti kaip nuomonės autorės. Ačiū. Bien, merci. Que... Ačiū. Ar kas nors iš e, šešėlinių pranešėjų, iš kitų frakcijų norėtų pasakyti, ponė Suly? Ačiū. Aš e, atidžiai išklausiausi ponios, klausiausi ponios Lozing. E, jos parengtas pranešimas tikrai yra labai politinis. Ir e, dėja, tekstas yra gana išgrynintas ir neatsižvelgiama į kai kuriuos pageidavimus ir siūlymus, pavyzdžiui, situacijas, nepaprastasias situacijas dėl e, saugojimo klausimų, transportavimo ir išteklių e, rezervų saugojimo klausimų pakeitimas išbraukti tekstą. Taip, mes pateikėme tokį pakeitimą ir mes siūlome išbraukti nuorodas į tas tarptautinės sutartys, kurios jau ratifikuotos. Ir taip pat raginimai susijęs su brandoliniu ginklu mums atrodo netinkami šiame tekste. Aš pateikiau pakeitimų dėl regioninio bendradarbiavimo. Man atrodo, kad būtina imtis šių klausimų. Uh, Ir mes, mūsų frakcija pateikė nemažai pasiūlymų dėl civilinio ir karinio bendradarbiavimo. Mes manome, kad neįmanoma užtikrinti veiksm... veiksmingo uh, veikimo, jeigu neužtikrinsime sinergijos. Dar vienas dalykas - civilinė apsauga. Aš taip pat laikau tai labai svarbių klausimų ponios Gomes parengtas pranešimas yra puikus, visiškai subalansuotas, kuriame atžvelgiama į visus susijusius aspektus ir tikrai būtų gaila, jeigu kažkaip tai tas puikus darbas būtų susilpnintas, o mano pačios ir būti kofo pakeitimai, mano atrodo vienodi, man nes, netrodo skirtingi. 27, 26 E, nors jūs sakėte, kad jie, kad jie skiriasi, bet aš savo raštu nežvelgiu skirtumų. Ačiū, Ana. Ar norėtumai mm, dar ką nors pasakyčio klausimu? E, Ačiū. Dėkoju abiems kolegiams, poniai Liozing ir poniai Sui. Manau, jog atsižvelgiant į tai, kad ponia Lozing parengė savo nuomonę prieš mano pranešimo pasirodymą. Na, tai, tai tam tikrais nu, aspektais riboja tą nuomonę ir dėl to pranešimas yra kitoks. Dėl, pavyzdžiui, aš suprantu, kas buvo pasakyta apie nusiginklavimo klausimą. Ir atsižvelgiant tai, tačiau tai kita vertus nėra pagrindinis pranešimo tikslas ir tema. Pranešime turėtų būti nagrinėjama, kaip e, aptikti riziką ir susijusias grėsmės, kaip jas atskirti ir kaip reaguoti, kokį atsaką numatyti, kad uh, užtikrintume mūsų gyventojų apsaugą. Aš pati įtraukiau į pranešimą keletą pasiūlymų išdėstytų ponios Lozing nuomonėje dėl, nuomonėje dėl nusiginklavimo, tačiau aš ne, nepritariu jos vizijai, jos siūlymams neįtraukti bendra, ben, civilinio karinio bendradarbiavimo, nes aš manau, kad iš esmės tai yra svarbiausias elementas užtikrinantis veiksmingą sistemą Europos lygmenių, kuri leistų reaguoti į visus CBRN, e, visas CBRN rizikas. Mes kalbame apie planą, apie veiksmų planą, kurį patvirtino taryba praėjusiu šių metų Liepos mėnesį. Ir man atrodo, kad būtent to trūksta ir manau, kad mums tenka užduotis būtent tai ir akcentuoti ir tai įtraukti. Aš pritariu panašu į išdėstytoms mintims dėl pakeitimų at, suderinamumo, kalbu apie narių kole, Paleckio, Butikofo, taip pat ponios Sui pateiktus pakeitimus. Kalbama apie, tarp, apie regioninį bendradarbiavimą, taip pat civilinės apsaugos stiprinimą. Noriu pasakyti, š, noriu pavyzdžiui, pasakyti štai ką, Portugalijoje buvo viešieji klausimai, kuriuose buvo nagrinėjama, kaip užtikrinti jau egzistuojančių sistemų panaudojimą. Manau, kad tai naudinga priemonė, nes kiekviena valstybė pati tai turi spręsti. Ir aš tikriausiai turėčiau pradėti nuo, nuo, nuo savęs. Uh, visos institucijos, visos atsakingos organizacijos, civilinė ir karinė valdžia buvo informuota apie tuos veiksmus ir planus. Kai kurios iš jų dalyvavo rengiant tuos planus, tačiau svarbiausias, svarbiausia išvada, kurią aš darau, trūksta kažkokios institucijos ar įgaliojimų valstybių mastu kurios apimtų, pavyzdžiui, ir žvalgybos institucijų veiklą. Ir, pavyzdžiui, kalbame apie įslaptintą informaciją, kurią turi tik viena tarnyba ir kurios neturi kita, tačiau tos, ta informacija yra labai svarbi, kad suvoktume, kokios grėsmės rizikuoja ir kad atitinkamai pasiruoštume. Yra kitų susijusių aspektų nacionalinio ligmens, kurie yra svarbus rengiant tuos planus kai kas jau dalyvauja pratybose rengiamose Europos mastu, kalbant apie civilinės apsaugos pajėgų stiprinimą, tai yra kitas esminis klausimas. Ir tas. Ir, ir tai vyksta. Iš esmės čia kalbame apie konkretų pasirengimą e, pasirengimą atsižvelgti į tos CBRN, CBRN veiksmų plano, to plano gyvendinimui. Norėčiau taip pat pasakyti štai ką. Būtinybė atsižvelgti dar štai ką tai akcentuoja mūsų kolega Paleckis. Ir pranešime, mano pranešime, aš kalbu apie tai, kad, kad reikia ne, nepamiršti, kaip bus panaudojama ta informacija, atsiprašau, apie tas medžiagas, kurias, pavyzdžiui, jau naudoja laboratorijos, kurios yra panaudojamos uh, mokslinių tyrimų centruose, kurias naudoja įmonės, kalbame apie cheminės, biologinės medžiagas, kurios yra naudojamos kasdienime civi, gyvenime civiliniams tikslams ir kad reikia pasitelkti visas e, egzistuojančias konvencijas reglamentuojančias tų medžiagų naudojimą ir užtikrinti, kad jos nepatektų į rankas kad, kad jas galėtų naudoti tik tie žmonės, kuriems jos yra skirtos ir taip sumažinti galimybę pasitelkti tas medžiagas tokių technologijų plėtojimui, kurios gali būti panaudojamos teroristiniams tikslams. Taigi kalbame apie terorizmo grėsmes, apie realias grėsmės katastrofas. Pavyzdžiui, prisiminkime Vengrijos atvejį, ten, kur, kur, kur pasipylė į aplinką toksinai. Tai yra vienas iš tokių pavyzdžių, tai yra cheminė katastrofa. Mes kalbame apie vieną valstybę, Vengriją, Ir iš esmės situacijos, tokios situacijos kaip ši, reikalauja įsikišimo nacionaliniu valstybių mastu ir taip pat reikia pastangų regioniniu mastu ir, ir ES mastu. Ir Vengrijos atveju įdomu tai, kad komisija e, priėmė Vengrijos prašymą E, suteikti pagalbą, nusinčiant eks, ekspertus, kad Vengrijos valdžia galėtų įvertinti padarytą žalą ir išsiaiškinti, kokios priemonės reikalingos tam poveikiai sumažinti. Taigi manau, kad daugybė pakeitimų, kuriuos kolegos patikė ponios Lozing parengtai nuomoniai, kalbant apie mano pranešimą ir atšvelgti tai, kad mano pranešimas pasirodė vėliau, kai kurie dalykai ne, nesuderinti ir nebūtinai e, viskas iki galo suderinta ir atitinka e, vieni pakeitimai kitus, bet aš atsižvelgsiu į pasiūlymus, kuriuos pateikė įvairiaus, įvairius kolegos ir aišku atsižvelgsiu į ponios Lozink nuomonę. Ačiū. Merci. Est-ce que d'autres collègues souhaitent intervenir? Ačiū. Ar daugiau kolegų norėtų pasakyti šios, šio klausimu? Panas Paleckis galbūt. Jis pateikė pakeitimų. Uh, as to my amendments, um, uh, I have suggested. Uh, Dėl mano pakeitimų pasiūliau tokius kuriais mm, siūloma reguliariai vertinti CBRN išpolius ir taip pat, kur kalbama apie tai, kad turi būti parengties ir atsako priemonių užtikrinimas, kad jos turi būti prieinamos, ypač kontrapriemonės. priemonės Ir čia mm, valstybės narys ir komisija turi būti raginamos daugiau e, dalytis pažangiają praktiką, daugiau e, užtikrinti koordinavimą tarp civilinių ir karinių ekspertų. Taip pat norėčiau pasiūlyti, kad Europos komisija reguliariai atsiskaitytų Europos parlamentui apie CBRN grėsmių ir rizikos vertinimą. Mano pasiūlymas galbūt būtų toks, kad galbūt mūsų pakomitetis galėtų organizuoti klausimus čia Europos parlamente, kur būtų pakviesti Europos komisijos, Europos e, vadovų tarybos, atitinkamų e, ministerijų, atitinkamų ūkio šakų ekspertai Aš norėčiau pabrėžti, kad parengtis CBRN išpoliams yra labai skirtingo lygio skirtingose valstybėse narėse, ypač naujose valstybėse narėse, nėra taip gerai pasirenkta tokių išpolių e, tikimybei. Kaip žinome, Junktinė karalystė yra geriausiai pasirengusi tarp ES valstybių narių, o bendrai e, paėmus mes smarkiai atsiliekame ne vien tik tai nuo JAV e, palyginti, bet taip pat ir nuo daug, kai kurių Azijos valstybių. Taigi, tema yra labai svarbi ir pranešimas yra labai svarbus. Ačiū. Panas Eller jau prisijungė prie mūsų, mus spaudžia laikas. Aš labai trumpai noriu paklausti, ar jūs norite ką nors pridurti prie šių diskusijų? Mes po to sugrįšime prie Eller pranešimo. Labai trumpai? Ne, čia aš neturiu ką ir pridurti. Man atrodo, kad tikrai dėl kai kurių klausimų nuomonės labai išsiskiria ir aš jau esu viską pasakiusi. Taigi, dabar Kristian Eller pristatys civilinio karinio bendarbiavimo ir civilinių karinių pajėgumų vystymo pranešimą. Mm, ketvirtadienį afete bus svar, svarstomas šis pranešimas. 157 pakeitimai buvo pateikti. Panas Teleris siūlo 11 kompromisinių pakeitimų. Tai gal tada, Kristianai, galėtumėt labai trumpai pristatyti santrauką. Po to Franciska Brantner, kadangi ji turės išėti, tai galės gal trumpai pasisakyti. Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau atsiprašyti už tai, kad pavėlavau. ITRE komitete ką tik vyko balsavimas dėl energijos strategijos, kuri būtų taikoma nuo 2010 metų. Dėl to prašau, atsiprašau jūsų. Think. Uh, kolegos ir su kitomis iš, iš kitų frakcijų. Um, tikrai puikiai diskutavome ir pranešime yra aiški linija, kad parlamento reiškimas, parlamento pozicija bus labai svarbi šio klausimu. Iš viso yra pateikta 157 pakeitimai. Daug pakeitimų jau yra aptarti kai kuriuose pranešimo dalise. Pavyzdžiui, turime keturis pakeitimus dėl lyčių lygybės. Iš esmės aš stengiausi konsoliduoti visus tekstus pasiūlydamas uh, Mm, kompromisinius pakeitimus, kai kuriuose vietose pasiūliau tinkamesnės vietas, kur galbūt kai kurie pakeitimai galėtų būti geriau įterpti, kad struktūra būtų nuosekli ir išli. Dauguma šešilinių pranešėjų pritarė kompromisiniams pakeitimams, kai kolegos kai kurie sutiko atsiimti kai kuriuos savo pakeitimus, kad iš tikrųjų pranešimas būtų gerai struktūrizuotas. Antrame kompromisinėme pakeitime yra aiškiai pabrėžta, kad dažnai reikalingas tvirtas e, ir karinis e, sureagavimas e, į krizės kartais civilinio ir karinio bendarbiavimo reikia reaguojant į krizės. Toliau trečias kompromisinis pakeitimas apibūdina nevalstybinių veikėjų, nevalstybinių subjektų dalyvavimą krizių valdyme. Ketvirtas kompromisas sprendžia klausimą dėl santykių tarp buvusių komisijos padalinių, pavyzdžiui, krizių platformos, mm, bendros saugumo gynybos politikos struktūrų ir ypač stabilumo priemonės, finansuotų priemonių programavimo įtraukimą taip pat kaip, kiek tai yra susiję su Europos išorės veiksmų tarnyba ir atitinkamais komisijos padaliniais, kurie dar išlieka komisijai. Penktas kompromisas e, kalba apie tai, kad reikalinga ES civilinės apsaugos mechanizmas, tačiau m, mm, tai nereiškia, kad būtų kūriama kažkokia nauja atskirai veikianti struktūra, kad e, verčiau būtų pasiremama jau dabar esančių pajėgumų apjungimų į bendras pajėgas ir panau, geresnių panaudojimų civilinės apsaugos mechanizmų, e, kas jau egzistuoja, civilinės apsaugos pajėgos. Tai yra toliau šeštame pakeitime kalbama apie krizių valdymo planavimo direktoratą, kad nebūtų paėjamas civilinės ir karinės e, funkcijos. Septintame pakeitime e, sustiprinamas Europos gynybos agentūros vaidmuo ir kalbama apie visapusiškus pajėgumų panaudojimo procesus Comprehensive Capability Development Process. E, tai yra pajėgumų plėtojimo procesas. E, aštuntas e, yra dviguba paskirtis, devintas yra bedarbiavimas su NATO, Europos gynybos agentūra ir toliau dar norėčiau pasiūlyti ir 12 kompromisinį pakeitimą, kad būtų 43 punktas aiškiai suformuluotas. Čia kalbama apie NATO naują strateg, strateginę koncepciją ir krizės ir, panaud... ir čia civilinių ir karinių pajėgumų panaudojimą, kad nebūtų dubliuojami pajėgumai ir ištekliai. Aš manau bendrai vertinant tie kompromisiniai pakeitimai tik sustiprina pranešimo bendrąją liniją. Aš norėčiau padėkoti sekretariatui mm. už tikrai labai puikų darbą formuluojant kompromisinius pakeitimus. Mes sugebėjome, mano manimo, integruoti visus pozityvius aspektus pranešime iš, į pranešimą iš, es, iš, iš esmės um, didžiosios daugumos pakeitimų. Ir porą gal dar dalykų. Man atrodo, yra keletas pakeitimų susijusių su kariniu mm, pajėgumu panaudojimu humanitariniams tikslams, pavyzdžiui, kuomet eina kalba apie katastrofas ir um, humanitarnės situacijas, kuomet reikalinga pagalba. Čia keli nariai siūlė tokių pajėgumų panaudojimą. Taip pat kalbama apie kovinių grupių panaudojimą humanitarnėms tikslams. Aišku, visų pirma klausimas yra dėl kovinių grupių panaudojimo kaip o toks. Ir pranešime aiškiai yra pasakyta, kad e, tai bus galima padaryti tik tai pagal e, suderintas tarptautinės gairės, tai yra būtent Oslo gairės, kur yra pasakyta, kad karinių pajėgumų panaudojimas yra jau galutinė priemonė, kuomet niekas kitas nebeveikia. Noriu pabrėžti, kad nei karinės, nei civilinės savo pobūdžių kuomet yra situacijos svarbu, kad galėtumėm sureaguoti su savo pajėgumais ir jeigu tai yra kovinės grupės naudojamos, aišku, labai svarbu, kad galėtumėm suteikti humanitarnę pagalbą, kad būtų galima, jeigu eina kalba apie civilinius pajėgumus, kad jos būtų galima integruoti atitinkamai aišku, kai eina kalba apie karinių pajėgumų panaudojimą, kad jie galėtų būti panaudojami padedant humanitariniams darbuotojams tik tai pagal tarptautinės gairias. Kalbant apie kovinės grupės, pranešime yra pabrėžiama, kad reikalingas didesnis finansinis solidarumas, jeigu norime realiai panaudoti kovinės grupės ir jas reikia, kovinės grupės reikia paversti ilgalaikę partnerystę. Aišku, reikalingi atitinkamai ištekliai, apie juos reikės galvoti, jeigu po jų stand-by laiko tarp e, tos grupės bus paleistos. Pranešime taip pat pabrėžiama, kad trūksta um, civilinių ekspertų CMPD srityje, ypač prioritetinėse srityse policijos, teisingumo, teismų srityje, kad reikalinga daugiau civilinių misijų planavimo personalo bendrai. Um, Prioritetinės, aišku, CMPD misijos yra e, civilinės, tačiau kol kas tai nesispindi esamoje struktūroje. Dabar, ko mums reikalinga per EAS e struktūrą, reikalinga užtikrinti civilinio ir karinio požiūrių pusiausvyrą, kad nei vienas, nei kitas požiūris nedominuotų. Tai būtų e, toks mano požiūris bendrai svarstant pakeitimus. Dabar dėl gynybinių mokslo tyrimų finansavimo. Čia buvo labiausiai kontroversiškas aspektas pranešimas pranešime. Mm, čia labai svarbu išryškinti sinergiją tarp karinių e, ir civilinių mokslinių tyrimų, ir čia ypač EDA e ir kitų e, komisijos turimų priemonių panaudojimo klausimas keliamas. Iš tikrųjų yra labai daug sinergijos, kurią būtų galima panaudoti iš civilinių ir karinių mokslinių tyrimų sričių ir reikalinga vengti bet kokio nereikalingo dubliavimuose. Aš vis tik tai nenorėčiau kalbėti apie pagrindų programos e, galiojimo pratesimą mokslo tyrimams finansuoti. Nenorėčiau Mm, galbūt tų diskusijų vėl pradėti, nes man atrodo, čia reikėtų apie tą klausimą kalbėti tuomet, kai bus diskusijos dėl e, aštuntosios pagrindų programos. Ir aš laikyčiau to kompromiso, kuris buvo sudarytas nors ir prieš penkerius metus, manau, kaip pranešėjų man tai būtų svarbu. Vis tik tai, jeigu eitų kalba apie mm, gynybos biudžetą, aš čia labiau įsiečiau su EDA, Europos gynybos agentūra. Mm, o ne apie a, tai, kaip, kaip tuos aspektus integruoti į aštuntąją pagrindų programą. Dabar dėl pajėgumų. A, pranešime pabrėžiama, kad NATO neturėtų plėtoti savo civilinių pajėgumų tam, kad nebūtų dubliuojamos e, struktūros, kad nebūtų dubliuojami tie pajėgumai, kadangi ES turi atitinkamai e, tokios ryties pajėgumus ir NATO turėtų būti sudarytos galimybės pasinaudoti ES pajėgumais, kuomet yra reikalinga. Dabar, jeigu NATO vis tik tai pereitų į civilinių krizių e, valdymo sritį, tai reikia pabrėžti, kad NATO ši šio klausimu buvo um, metų pradžioje viena tokia operacija pakankamai stambi organizuota ir, ir prielaida buvo, kad ES nedalyvavo. Vis tik tai, um, kaip matome, NATO galvoja perėti į civilinių krizių valdymo sritį ir um, mano manimu, tai būtų klaida, jeigu mes leistumėm NATO plėtoti savo civilinių pajėgumų išskleidimo e, jeigu mes leistumėm NATO plėtoti savo civilinius pajėgumų plėtojimo um, programą ir pranešime yra pasakyta, kad NATO turėtų būti sudaryta galimybė pasiremti ES turimais pajėgumais toje srityje. Kokiu būdu NATO turėtų būti sudaryta galimybė pasinaudoti ES pajėgumais, čia jau reikėtų galvoti ateityje, svarstyti tą klausimą su NATO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Ačiū Jums, ačiū už Jūsų indėlį. Aš manau, kad jeigu balsuosime už šį pranešimą ateityje, mes turėsime labai stiprų žodį, turėsime galimybę tarti savo stiprų žodį um, CMP srityje. Pone Eller, ačiū už pristatymą ir už e, tokį išsamų pasisakymą. Mano pirmininkas nori pasakyti, prieš tai sutiksiu žodį kolegiai. Labai ačiū. Vis dėlto norėčiau iš karto atsiprašyti už tai, kad e, turėsiu anksčiau išeiti. Ačiū už tai, kad šis klausimas nagrinėjamas šiek tiek anksčiau. Uh, Aš manau, kad šis pranešimas yra tikrai labai geras, jame nagrinėjami svarbus klausimai. Dėl NATO šimtų procentų pritariu jūsų nuomoniai. Esu labai dėkinga už tai, kad daugelį aspektų įtraukėte į kompromisą. Norėčiau paaiškinti, kokia yra mūsų pozicija. Dėl ketvirto kompromiso aš manau, kad čia buvo pasukta teisinga linkme. galbūt dar reikėtų įtraukti ir papildomų aspektų. Pagal stabilumo instrumentą 250 milijonų turėtų būti skiriami kiekvienais metais. Tačiau neaišku, kas planuoja šio instrumento įgyvendinimą. Ar finansinio valdymo komitetas? Bet man kyla klausimas, kas atlieka esminį planavimą. Kol tas dar nebus išsiaiškinta, mes turėtumėm daryti spaudimą komisijai. Galbūt e, generalinis Relex direktoratas galėtų tuo pasirūpinti. Ir aš norėčiau paraginti, kad kitos frakcijos taip pat pritartų mūsų pakeitimui. Toliau 16 pakeitimas. Galbūt čia dar reikėtų įtraukti faktų, kiek misijų buvo civilinės, kiek misijų buvo karinės. Galbūt bent jau antrą šio pakeitimo dalį būtų galima įtraukti į tekstą. Galima būtų pasakyti, kad 16 misijų buvo civilinės, kiek misijų buvo karinės ir taip toliau. Reikėtų paminėti, kad tas misijos buvo nesubalansuotos. Galbūt reikėtų tekste aiškesnės informacijos, kokios misijos likščiau buvo įgyvendintos. Man susidaro toks įspūdis, kad ne visą laiką aišku, kada kalbama apie civilinių krizių valdymo misijas ir kada kalbama apie misijas, kai kovojame su kažkokios tai gaivalinės nelaimės ar kitokios krizės padariniais. Kartais tiesiog susidaro toks įspūdis, kad tos misijos tarpusavyje painiojamos. Neaišku, kada kalbama apie kovos su nelaimėmis misijas, neaišku, kada kalbama apie kovos su konfliktais misijas. Dėl 48. Dėl 84 pakeitimo, atsiprašau, čia kalbama apie rytų Europos šalių vadova, dalyvavimą misijose. Turiu pasakyti, kad per pastaruosius metus maždaug e, trečdalyje misijų dalyvavo rytų Europos valstybės. Ir mes manytumėm, kad reikėtų skatinti valstybę siūsti daugiau žmonių į misijas. Aišku, viskas priklausys ir nuo konkrečių valstybių narių. Pati valstybė narė nuspręs, kiek e, žmonių bus siunčiama. Ko gero, niekada tų žmonių nebūna per daug, galbūt jų būna tik per mažai. Galbūt būtų galima įtraukti tokį tekstą. Reikėtų skatinti naujas valstybės narės, siūsti daugiau žmonių į misijas tam, kad būtų išspręsta disbalanso problema. Toks būtų pasiūlymas. Kaip jau sakiau, man pranešimas labai patinka. Beveik viskam galiu pritarti. Ponas Eller kalbėjo apie du mūsų frakcijai svarbiausius dalykus dėl finansavimo. Mes galime pritarti 10 pakeitimui, tačiau negalime pritarti 136, 131, 133 pakeitimams. Tie pakeitimai yra susijęs su septintaja pagrindų programa, taip pat ir su aštuntaja. Tiems pakeitimams negalima pritarti. Jeigu šie pakeitimai būtų įtraukti į tekstą, mes ko gero negalėtumėm pritarti pranešimui. Toliau grupės, karių grupės, kurios būtų siunčiamas kovoti su katastrofomis. Vėlgi, mes tam negalėtumėm pritarti. Galbūt e, Konge tokios karių grupės galėtų saugoti civilius gyventojus. Galbūt tokios pajėgų grupės turėtų būti siunčiamas e, gesinti konflikto, nekovoti su katastrofomis. Ačiū ponui Eller, ačiū už puikų bendradarbiavimą. Manau, kad pranešimas iš ties labai geras. Ačiū. Merci beaucoup. Euh, avant de passer la parole. Ačiū. Prieš teikdama žodį vicepirmininkui Mavromakis, e, aš norėčiau porą komentarų išsakyti dėl kompromisinių pakeitimų ir tų diskusijų. E, tos pačios diskusijos vyko, kuomet rengėme pranešimą dėl bendros saugumo gynybos politikos e, praeitais metais. Buvo tam tikras įtarimas dėl kai kurių priemonių, pavyzdžiui, CMPD, tai yra to planavimo padalinio ir tam, tikrų, tam tikro, sakykime, karinio konteksto kai kurių dalyvių, iš tikrųjų, kad, na, sakykime, yra tas karinis kontekstas ir, ir kaip tada tą užskaityti. Mm, tai yra tas karinis planavimas, civilinis e, planavimas, na, bet e, kalbant apie sudėtį, e, taip pat ypač apie lyčių pusiausvyrą organigramoje, tarp vadovaujančiose postuose disbalanso kažkokio tai didelio nėra ir, ir daug kas pabrėžite, kaip svarbu užtikrinti lyčių lygybę, taip pat atsižvelgti ir į žmonių patirtį, nuopelnus. Taigi čia mm, kartais iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad yra tam tikro tokio subjektivumas. Ir toliau dėl aštunto pakeitimo taip aš irgi galvoju, kad gal čia pernelyg į detalės leidžiasi. Kita vertus, gaila, kad nėra pakankamai pabrėžiamas komisijos ir gynybos agentūros bendras darbas. Aš manau, kad, na, aišku, svarbu sudarinėti kompromisinius pakeitimus, bet vis tik tai gaila, kad čia nėra paminėtas komisijos ir agentūros darbas. Asmeniškai man gaila, aš taip suprantu, kad ir kitiem kolegom taip pat. Mavro Nikolas dabar, kaip suprantu, jis ir šešėlinis pranešėjas pristatys poziciją. You, Ačiū pirmininkė. Taigi šiame pranešime, pranešime kalbama apie civilinį karinį bendradarbiavimą ir gebėjimus. Ši tema nėra nauja. Noriu uh, pabrėžti, kad mes puikiai bendradarbiavome su Kristijanu. Jį rengiant įvyko keletas susitikimų ir mums pavyko aptarti, įtraukti labai nemažai pakeitimų į pranešimą. Ir po tų susitikimų dėka mes sus, buvo sustarta, kad nemažai pakeitimų bus atsiimta, visa eilė pasikeitimų buvo atsiimta. Noriu taip pat jūs informuoti, kad mes, susita, mes visiškai sutarėme dėl 12 kompromisinio pakeitimo, dėl teksto, kuris yra pateiktas. Uh, Yra kai kurių pakeitimų dėl 11 kompromisiniam pakeitimui. Man atrodo, kad paskutinis e, tvarkaraš, sažau, projektas yra čia, aš jį turiu. Ir mes siūlėme įtraukti nuorodą į tekstą į kai kurių valstybių narių neutralų statusą. Bet man džiugu, kad tas siūlymas jau ir įtrauktas į 11 kompromisinį pakeitimą. Taip pat norėčiau pasiū, pas, pasiūlyti pakeisti žodį 11 kompromise, kur kalbama apie karinių gebėjimų plėtojimą, angliškai development. Siūlome vietoj development panaudoti žodį deployment, tai yra karinių gebėjimų dislokavimas arba panaudojimas. Manau, kad tai turėtų būti galėtų būti primtina. Turiu taip pat pasiūlymą dėl 124 pakeitimo, noriu, kad dėl jo būtų balsuojama atskiromis dalimis, nuo pradeda diskusijas iki žodžių trečia TEU, antroji dalis ragina tarybą ir komisiją, kuri rengia gynybos pramonės politikos apibrėžimą iki galo. O Šiaip e, šis pranešimas yra tikrai neblogas ir pranešėjas. Pranešėjas įtraukė daugybę mūsų pakeitimų, ne tik socialistų frakcijos patiktų, bet visų frakcijų patiktų pakeitimų. Ir e, čia pirmą kartą labai rimtai svarstomas toks rimtas klausimas ir tai yra pranešimas, uh, kuriam, manau, bals, galėsime pritarti balsuojant užsienio reikalų komitete ir plenarnėme posėdėje. Ačiū. Ačiū, panas Galė. Kalbėsiu labai trumpai dėl civilinio ir karinio personalo. Man susidaro toks įspūdis, kad būtent kariškiai ES ir valstybėse narėse be jokių klausimų vykdo politinius nurodymus. Kalbant apie mūsų turimą patirtį, kai, kurie, kai kurio lygmens Europos komisijos darbuotojai veikia, ką nori, nepriklausomai nuo to, kokia yra komisaro valia. Taigi, politinė prasme, man susidaro toks įspūdis, kad e, komisijos personalas dažniau daro tai, ką nori, negu kad vykdo politinius nurodymus. Na, mes dėl to. Mes dėl to tikrai neturėtumėm rūpintis, kad karininkai nevykdys politinių nurodymų. Jie tą daro. Uh, Na, o administracija yra dinamiškesnė. Administracijos darbuotojai ne visą laiką įgyvendina tai, ką nori politikai. Uh, Madame uh, Jatenmeki. Pone Jatenmeki. Thank you, Mr. Chairman. And at the beginning I would like to say that... Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad tai tikrai geras pranešimas Vis dėlto norėčiau pasiūlyti šitą pakeisti. Aš kol kas nekomentuosiu kompromiso, aš jos noriu visų pirma labai kruopšiai išnagrinėti, tiesiog dabar išsakysiu keletą pastabų. Šiame pranešime šiek tiek per mažai dėmesio skiriama kariniams aspektams. Aš skaitydama šį pranešimą tikrai labiau džiaugčiausi, jeigu daugiau dėmesio būtų skirta ir kariniam krizių valdymui, ne vien tik civiliniam krizių valdymui. Dar viena pastaba, kuri labai svarbi, yra štai kokia. Šiuo metu ES išgyvena krizę. Nesurenka pakankamai personalo į tokias pajėgas, tokius būrius. Šiuo metu ES dar nėra apsisprendusi, ką jį darys 2012 metų pradžioje, nes valstybės narės neturi pakankamai išteklių. Labai svarbus yra ES dalyvavimo matomumas. Svarbu žinoti, ką daryti, svarbu turėti pakankamai pajėgumų, išteklių tam, kad mes galėtumėm siūsti grupės už ES ribų. Ačiū. Merci, Madame Lezing. Ačiū, pane Lezing. Ačiū. Turiu pasakyti, kad kai kurių kolegų pasisakymai mane nustebina. Ir aš norėčiau pakomentuoti kai kurius aspektus susijusius su šia diskusija. Labai daug skandalų kyla dėl karinės priekybos. Apie tai kalbėjo ir ponas Galer. Ir man atrodo naivu sakyti, kad e, karininkai yra glaudžiai susijęs su politikų valia nesąmonė. Mano požiūriu, visą laiką kyla pavojus, kad e, karinės pajėgos veiks savarankiškai. Tikrai turiu paprieštarauti kolegos minčiai. Taip pat norėčiau šiek tiek apsukti vieną diskusijoje išsakytą mintį. Nuolat buvo kalbama apie karinių pajėgų pagalbą civiliams. Turiu pasakyti, kad palaikau glaudžius kontaktus su nevyriausybinėmis organizacijomis, Raudonuoju kryžiu, medikais be sienų ir taip toliau. Ir visos tos nevyriausybinės organizacijos sako, kad jiems nereikia karinės apsaugos, jiems žymiai geriau dirbti be karinės apsaugos. Taigi tą dalyką norėčiau aiškiai išsakyti. Mes dabar diskutuojame apie tai, kaip karinės pajėgos turėtų padėti civiliams. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti ir apie atvirkštinį ryšį. Dažnai kariniams pajėgoms reikia civilių pagalbos. Pažvelkime į tai, Kaip vyko pirmoji FAP misija? Iš tikrųjų reikia glaudesnio civilinio ar karinio bendradarbiavimo. Tas pats pasakytina ir apie NATO. Karinės, karinės misijos turėtų papildyti ir civiliai. Vis dėlto visų pirma tai yra karinės intervencijos. Uh, ir tai reiškia, kad vadovaujamas jėgos politika. Aš manau, kad apie tai žymiai per mažai kalbama. Tai reiškia, kad viską reikėtų pažvelgti, įvertinti ir kitoje šviesoje. Dabar dėl paties pranešimo. Šiame pranešime nėra nei vieno punkto, kurio nenorėčiau keisti. Aš jau anksčiau rugsėjo pradžioje apie tai išsamei kalbėjau, taigi nenorėčiau visko kartoti. Patikiau pakeitimų. Ir aš manau, kad pateikti pakeitimai tikrai pagerintų tekstą, nors tekstas vis dar nebūtų tobulas. Tekstas vis dar netitiktų mūsų frakcijos lūkesčių, taigi mano frakcija ar aš jokių būdų negalėtumėm pritarti šiam pranešimui. Ačiū. Merci. Euh, monsieur Gualtieri. Toliau panas Galtieri. Grazie. Brevissimo, perché... Ačiū. Kalbėsiu tikrai trumpai. Noriu padėkoti už pranešėjo uh, atliktą darbą, už parengtą tekstą bei už kompromisinius pakeitimus. Manau, kad pasiūlytas tikrai subalansuotas tekstas ir kad taip, kad siūlomas pagrindas, siūlomas tekstas, kuriam tikrai galėtų pritarti daugelis. E, nemažai aspektų pristatė ir pats pranešėjas jau ir kai kurie kiti kalbėtojai Ypač kalba, buvo kalbama apie karinių ir civilinių aspektų subalansavimą išorės veiksmų tarnyboje. Pavyzdžiui, 124, 128. Kaip e, aiš, aiškiai suformuluoti antrąją dalį. Antrąją dalį. Jeigu pažvelgsime į struktūrą, Galime prisiminti nuorodą į mm, pagrindų programą. Galbūt tokia formuluotė yra per, stip, per, per stipri. Aš suprantu, kas rūpi pranešėjai. Kita vertus, galima formuluoti Europos gynybos pramonės rinkos politiką, nes ta politika skatintų bendradarbiavimą ir į na, apimtų pram, pramoninius aspektus. Tačiau dabar dabartinė savo formuluotė pakeitimas atrodo labiausiai akcentuoja mokslinius tyrimus karinėje srityje ir turime kalbėti apie dviejopą e, tų tyrimų rezultatų panaudojimą ne tik kariniams tikslams. Taigi būtų gerai, jeigu išaiškintumėme, labai aiškiai suformuluotume tai ir Pavyzdžiui, dešimtajame kompromisinėme pakeitime kalbama apie tai, kad moksliniai tyrimai turi būti e, pritaikomi dviejopiems tikslams, ne tik kariniam ir civiliniam bendradarbiavimui. Tai yra tas ta jungtis, kuri turėtų skatinti Europos gynybos pramonės atsiradimą. Madame Gomes. Ačiū, ponia Gomes. E, Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti, pasveikinti pranešėją, nes jis parengė tikrai nepriekaištingą pranešimą ir pasidžiaugti tuo, kad jis bandė įtraukti visų patiktas nuomonės ir pasiūlymus. Manau, kad patikti kompromisiniai pakeitimai tikrai yra labai geri. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus pranešimas šiame etape ir turime neprarasti, išnaudoti tą mums atsiveriančią galimybę įsibėgėti ir eiti priekin. Nepamirškime, kad išgyvename finansinę krizę ir mums reikalinga sinergija ar tarp karinio ar civilinio sektoriaus. Ar arba investicijų į mokslinius tyrimus teikiami privalumai. Aš, žinoma, nepritariu išsakytai nuomoniai, kuria bandoma iš anksto e, akcentuoti, kad karinė sritis susijusi tik su neigiamomis pasiekmėmis. Manau, kad kariniam sektoriui taip pat reikalingas kapitalas. Pavyzdžiui, kad būtų galima atsižvelgti, galima būtų reaguoti į ištikus humanitariniai nelaimiai. Pavyzdžiui, kalbant apie mūsų svarstytą pranešimą skirtą CBRN veiksmų planui ir kalbant apie gebėjimus, svarbiausia apibriežti konkrečiai civilinius gebėjimus ir karinius gebėjimus. Ir E, karinėme sektoriume yra, pavyzdžiui, egzistuoja planavimo gebėjimai ir yra sukaupta nemažai patirties ir išmanimo, kas tai yra CBRN, kai tuo tarpu civilinis sektorius tokių žinių ar tokios patirties neturi. E, ir tai, to, tai, tai yra labai sus, išskaidytos žinios. Manau, kad tai yra visiems, visai Europoje aktualūs dalykai. Aš visiškai pritariu e, minčiai panaudoti kovinės pajėgas, kovinės grupės, juk ištikus e, pačioms e, žiauriausioms nelaimėms, karinės pajėgos suteikia pagalbą, visų pirma teikia pagalbą gyventojams. Ir tokiam panaudojimui tikrai nereiktų priešintis. Ir, pavyzdžiui, ponia Brantner kalbėjo apie tai, Aš manau, kad kovinės mm, grupės tai reikia panaudoti. Taip pat galime jas pasitekti ir humanitarinėms akcijoms, gyvalinių nelaimių, pasiekmių šalinimui. Ir dar vienas svarbus dalykas - tai užtikrinti saugumą ir pasitelkti, pasiremti to saugume užtikrinime karinių intervencijų doktrina. Aš pasisakau už gyventojų saugumo užtikrinimą įvairiausių krizinių situacijų, taip pat katastrofų atveju, taip pat, tarkim, situacijų, to, tokioje situacijoje, kur yra susidariusi šiuo metu Konge. Taip pat apgailestauju dėl to, kad na, mes kalbame apie, prisiminkime 2005 metų kompromisą pasiekta dėl pagrindų programos ir manau, kad dabar atėjo laikas siekti, daryti spaudimą, e, kad, būt, kad Europos gynybos agentūra ir komisija bendradarbiautų ir kad tai būtų siekiama mums aktualių tikslų, tuo būtų, tai būtų viskas pirmininkė. Tiek dėl šio pranešimo. Pone Eller. Ähm, Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai, norėčiau sureaguoti į kai kurios klausimus. Buvo sakyta, kad reikėtų įtraukti konkrečių faktų, kiek vyko civilinių misijų, kiek karinių misijų ir taip toliau. Rengdama šį pranešimą aš pateikiau ir dokumentą su visais skaičiais. Ir aš manau, kad būtų klaidinga pranešime pateikti konkrečius skaičius, nes šis pranešimas turi atspindėti Europos parlamento poziciją ne tik šiais metais, bet ir ateityje. Gali būti taip, kad po dviejų metų situacija bus visiškai kitokia ir jeigu mes teiksime konkrečius e, skaičius norėdami iliustruoti politinius tikslus, tai tada kyla pavojus, kad e, pranešimas labai greitai morališkai pasens. Dabar dėl kovinio grupių. Pranešime kalbama apie valstybių narių ir ES karinius pajėgumus ir civilinius pajėgumus, kovas su konfliktais ir kovas su krizėmis kaip lygiaverčius instrumentus. Mes tiesiog norėtumėm įvertinti, kokia būtinybė egzistuoja, kokias misijas vykdyti ir kokiu tikslu siekti. Mes pranešime aiškiai pasakome, kad raginame valstybės narės daugiau dėmesio skirti misijoms, jų personalui, turiuomenį ir karinį personalą, ir civilinį personalą. Mes taip pat negalime vieno tikslo tvirtinti po kito. Negalime planuoti naujų misijų, jeigu neturime išteklių valstybės narės patvirtina naujus tikslus, tačiau operatyvinė realybė yra visiškai skirtinga, egzistuoja didžiulė spraga. Kovinės grupės nenaudojamos civilinėms misijoms. Tokiu atveju, jeigu kyla karinis konfliktas, tai turėtų būti galimybė pasinaudoti karinėmis grupėmis. Tačiau galima stiprinti bendradarbiavimą su civilinėmis misijomis. Tikrai nekalba apie tai, kad kovinės grupės galėtų būti panaudojamos civilinėse misijose. Tai yra neįmanoma. Tiesiog reikėtų kalbėti apie geresnį bendradarbiavimą tarp civilinių ir karinių misijų toliau civilinis ir karinis personalas. Man atrodo, kad aš palaikydamas kontaktus su įvairiamis struktūromis niekada nepatyriau nepasitikėjimą. Mes visą laiką vadovavomės tais pačiais misijų tikslais ir operatyviniais poreikiais. Aš esu dėl to labai dėkingas, kad mes nekalbame vien tik apie proporcingumą, balansą ir taip toliau. Kompromisinėme pakeitime numeris 6 aiškiai pabrėžiamas santykis tarp civilinių ir karinių pajėgų. Mes teigiame štai ką. Respect the differences between civilian and military roles and their distinctive objectives to make sure that an appropriate mixture of human resources is allocated to each operation on a case-by-case -case basis. Mes siūlome kiekvieną misiją vertinti atskirai ir ten siūsti atitinkamai karinį ir civilinį personalą, vadovaujantis proporcingumo principu. Tikrai nenorėčiau, kad kiltų pavojus, jog personalas būtų nesubalansuotas. Vis dėlto mes nepamirškime, kad siekiame savo tikslų, o nesprendžiame kažkokias matematinės užduotis. Na ir Paskutinė tema. Tai yra politinė tema ir aš galėčiau pareikšti, kad tai yra neprimtina. Dėl nevyriausybinių organizacijų, pavyzdžiui, gydytojai be sienų. Pasakyta pastaba buvo visiškai neteisinga. Mes diskutavome su tokiamis organizacijomis ir jos teigia, kad jiems nereikia karinės apsaugos bet taip pat teigiama, kad tokių organizacijų veikla neturi prasmės, jeigu nėra užtikrintas saugumas tame regione. Jeigu neužtikrinamas visuomenės saugumas, tokiu atveju visiškai neprasminga siūsti gydytojus kažkokią šalį, kur vyksta gyventojų genocidas, kur kyla pavojus gyventojų gyvybei ne viena nevyriausybinė organizacija nesubejoja, kad, pavyzdžiui, tokiuose srityse kaip Darfūrė visų pirma karinę prasme užtikrinti situacijos stabilumą. Tik tada gydytojai galėtų jau vykdyti savo veiklą, dirbti savo darbą. Taigi manau, kad ponios Liozing pastaba dėl nevyriausybinė organizacijų neprimtina. Man atrodo, ta pastaba yra tiesiog net neteisinga. Tai galiu pareikšti pasikonsultavęs su tomis organizacijomis. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad mes tikrai bandėme suformuoti vieningą Europos parlamento poziciją. Tuomet, kai mes rengėme kompromisinius pasiūlymus, Pastabų pateikė ir komisija, ir taryba. Aš noriu padėkoti visiems, kurie konstruktyviai bendradarbiavo, prisidėjo prie pranešimo rengimo. Ideologiniai pasvarstymai mums nepadės. Nepadėsime žmonėms savo ideologiją, mes galėsime žmonėms padėti suteikdami jiems praktinių galimybių. Ačiū. E, Ačiū, taigi balsuojame FETE ketvirtadienį ryte dėl nuomonės, apie kurią kalbėjome ir dėl pono Eller pranešimo. Ar dar yra kokių kitų klausimų, kuriuos reiktų aptarti? Be abejo fete rytoj sutinkama ketvirtąją ir balsavimui, o po to lapkričio 15 vėl sutinkame ir Van Oš atvyksta į posėdį kalbėsime apie saugumo gynybos politikos misijas ir su ponu Seminavičku. Jis nėra ministras, bet valstybės sekretorius atsakingas už europinius klausimus. Taip pat dalyvau šiame sutikime. Ačiū.